informer. Labas rytas, gerbiami kolegos. Norėčiau šiek tiek informacijos pateikti. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad šiandien po pietų nuo 15 valandos vyks pirmininkų suiga, visi nariai gali dalyvauti. Atvyks Hermanas von Rompojus, jis papasakos apie praėjusią savaitę vykusią vadovų tarybą ir Europos e, parlamento komitetai, komitetai gali renkti savo posėdžius nuo 15 valandos. Mūsų posėdis irgi bus nuo 15 valandos ir vyks viešasis klausimas nes dėl to viešojo klausimo jau yra sutarta labai seniai. Aš dėkoju vicepirmininkui Tomui Manui, kuris sutiko e, vadovauti šiam klausimui, pirmininkauti šiam klausimui, tai jo tema bus ūkininkavimas pavojinga veikla, kaip pagerinti sveikatos apsaugą ir saugumą. Ona Kamasujų po ilgų metų Mm, darbo mūsų komitete. Ji dirbo kaip nacionalinis ekspertas, išeina iš mūsų komiteto, labai gaila aišku, bet tą progą šiandien pusę pirmos galėsime pakelti taurę jos sveikatą. Sveikiname Zoltaną Peto sekretoriato naują darbuotoją, kuris dirba nuo pirmos ko kovo. Tikiuosi, kad jam patiks darbas mūsų komitete. Jis uh, įgis naujos patirties ir, manau, prisidės prie mūsų komiteto darbo. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pranešti, tai yra, kad biudžeto komiteto monitoringo grupės susitikimas skirtas jaunimo nedarbui vyks 27 kovo nuo 12 iki 14 valandos ASPE3 salėje. Mūsų komiteto nariai kviečiami dalyvauti tame posėdėje. Tikiuosi, kad komiteto nariai, kurie dirba su šiuo klausimu, turiu galvoje Europos atsaką į jaunimo nedarbą, galės dalyvauti tame posėdėje. Aš negalėsiu būti, nes būsiu išvykus į Paryžių, bet labai tikiuosi, kad komiteto nariai dalyvaus tame susitikime. Dar vienas informacinis punktas. Jisai skirtas komunikatam, kurie turi mm, nuolat informuoti e, parlamento sekretoriatą apie tai, kiek kainuoja vertimas. Nes praėjusi kartą buvo paprašyta e, mūsų pateikti informaciją apie tai, e, kiek kartų nereikia vertimo. Jei vertimas atšaukiamas per vėlai, tai yra nemaži nuostoliai. Ir dėl to delegatai prašomi prašyti vertimo paslaugų tik tada, kai jiem tokių paslaugų iš tikrųjų reikia. Ir jei neplanuoja dalyvauti susitikime, posėdėje, kuriam užsakytas vertimas, arba jei tas posėdis yra nuliuojamas, apie tai turi kuo greičiau informuoti sekretoriatą. Nes mes turime per kiekvieną posėdį informuoti apie nereikalingas vertimo pas, paslaugas. Dabar kalbant apie savaitę nuo 4 iki 8 kovo, nereikėjo vertimo, kai buvo panaikintas vertimas į Lenkų kalbą. Ta prasme, e, e, vertimas į Lenkų kalbą nebuvo naudojamas, nes sus, susitikimas skirtas darbuotojų komandiravimui buvo panaikintas, taigi prarasta 840 eurų. Per kitą posėdį buvo vertimas į anglų, prancūzų, vengrų ir vokiečių kalbas užsakytas, tas posėdis buvo perkeltas ir galiausia e, vertimo nereikėjo, nes kitą dieną jis vyko be vertimo. Taigi vėl 840 dauginam iš keturių. Tokie yra nuostoliai. Toliau posėdis skirtas m, mm, laivų e, valstybių, valstybėm. Buvo užsakytas vertimas į prancūzų kalbą ir jo nereikėjo, taigi vėl 840 eurų nuostolių. Kol kas neminimi tie e, parlamento nariai, kurie užsisako vertimą, bet juo nesinaudoja. Bet manau, kad ateityje gal žinosime ir jų pavardės. Jei neturėtumėte jokių komentarų tam, ką aš pasakiau, tai pereikime prie trečiojo punkto. Čia yra kompromisiniai trys pakeitimai skirti Ungureno pranešimui dėl metinės konkurencijos politikos ataskaita. Čia turime galvoje nuomonę, kuriai mm, buvo pateikti 23 pakeitimai. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėl šių pakeitimų. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems pateikusiam pakeitimus. Buvo šiek tiek sunku renkti kompromisinius pakeitimus, bet galų gale parengėme tris kompromisinius pakeitimus dėl 5, 6 ir 17 punktų. kurie buvo paremti e, konkrečiai dėl e, ketvirto, septinto pakeitimo, visiškai e, pritariu, kad komisija turėtų skirti visą skyrių konkurencijos politikos poveikiai užimtumo aspektams. 13 pakeitimų negalime pritarti, bet galiu pasakyti, kad 14 galime paremti. Taip pat turiu paminėti, jog atsijėmiau savo paties pakeitimus 12 ir 70. Taigi, bendrai paėmus, pirmininkė tokia APP e pozicija, kalbant apie nuomonę dėl konkurencijos. Dėkui. Jutta Steinrück. Jutta Steinrück. Ich kann es kurz machen im Namen der ähm, Europäischen. Dėkui. Labai trumpai. Socialistų demokratų frakcijos vardu E, kolega Liudvikas nedalyvauja posėdėje dabar, bet norėčiau pasakyti, kad sveikiname pakeitimus ir ačiū už naudingą bendradarbiavimą. Ar būtų e, dar norinčių kalbėti? Pone Vons iš komisijos. Ačiū pirmininkė. Labą rytą. Džiugiuosi galimybę čia dalyvauti pateikti mūsų metinę konkurencijos ataskaitą, turėtumėm kai kurių nedėlių pasiūlymų ir komentarų iš mūsų pusės. Visų pirma, ES ir valstybės narė susitarė dėl bendros politikos, dėl Europa 2020 strategijos ir manome konkurencijos politika atlieka labai svarbu vaidmenį, kad būtų pasiekti Europa 2020 tikslai. Tai turės tiesioginio poveikio e, produktivumui, tai gali skatinti ekonomikos aukimą e, ir tai papildomai nekainuos mokesčių mokėtojams. Reikia e, užtikrinti, kad įmonės siektų e, konkurencingumo. Konkurencingumo politika taip pat nustato tinkamą sistemą ir valstybėm, kad valstybės tinkamai pasinaudotų tais ištekliais, kurių trūksta nuolat efektyviai ir tai gali padėti valstybėm narėms spręsti savo ekonominius ir socialinius iššūkius. Pernai komisija e, pas, paskelbė, e, kad reikėtų tikslingai skirti e, pagalbą, reikia išsiaiškinti, kokie trūkumai yra rinkoje, reikia skirti lėšų tyrimams, žalesnei ekonomikai ir tokiai pagalbai, kuri neiškraipytų rinkos. Dabar konkrečiai dėl pakeitimo. Valstybės pagalbos taisyklės jau numato daug galimybių teikti pagalbą smulkiom vidutiniam įmonėm. Vienas, e, vienas iš e, pagrindinių tikslų modernizuojant šitą sistemą e, - tai teikti tokią pagalbą, kuri prisidėtų prie Europo 2020 tikslų. Žinoma, kad darbo rinkos tikslai nepatenka į taikymo sritį. Valstybės narės patys laisvai gali apsispręsti, ar tokios priemonės gali būti taikomos. Tas pats pasakytina apie kitas darbo rinkos priemonės, tokias kaip priemonės, kurios skirtos geriau suderinti paklausą ir pasiūlą. Dėl e, nuomonės ketvirto punkto formuluotė ne visiškai mums aiškiai, tačiau norėtumėm pasakyti, kad uh, bendrai e, kalbant apie taisyklės skirtas valstybės pagalbai, jau, jau ten yra numatyta tokia pagalba. Dabar dėl pakeitimų, konkrečiai dėl aštunto pakeitimo, kalbant apie valstybės pagalbą, e, tas paketas siūlomas yra išsamus, toliau dėl e, keturiolikto straipsnio ES veikimo sutarties e, komisija 11 pabaigoje paskelbė komunikatą dėl kokybės sistemos e, skirtos e, bendro intereso paslaugoms Europoje. Šitas paketas palieka valstybėms narėms plačią nuožiūrą ypač kalbant apie kompensacijas už socialinį e, būstą ir e, tam galima netaikyti pranešimo prievalės be apribojimų dėl sumos. Priemonė e, vis dėlto turi atitikti socialinius poreikius, tai gali apimti ir socialinį būstą stokojantiems ir tiems, kurie negali rinkos sąlygom įsigyti e, būsto ir tai palieka valstybėms daug galimybių spręsti e, socialinių būsto e, klausimus ir jeigu dar būtų neiškumų, aišku, valstybės narės gali kreiptis į komisiją problemams aptarti, teikti pranešimus. Dėl įmonių nusavybės komisija e, neutrali, tačiau privatizacija gali būti susijusi su valstybės pagalba ir tada komisija turi įsitraukti kaip įmanoma anksčiau. Dėl 18, 19, 20 pakeitimo valstybės pagalbos taisyklės jau e, numato pereimą prie e, mažų CO2 išmetimo ekonomikos, ypač kalbant apie galiojančias aplinkosaugos gairias Taip pat reikėtų paminėti ir būsimas aplinkos saugos energetikos gairias. Ir čia nereikėtų um, išimčių, kadangi um, taisyklės dabar numato galimybės valstybės pagalbai teikti panašiai. Taisyklėse dabar uh, labai. Um, remiamos investicijos į mokslo inovacijas ir uh, numatos uh, yra um, išimtis uh, tyrimų ir inovacijų projektams uh, lemti, todėl manome, kad e, papildomo poreikio čia nebūtų išimtiems e, konkrečiai toliau dėl 22 pakeitimo. Nagrinėti galimus e, pažeidimus konkurencijų įstatymo. Kaip manęs planuojama uždaryti pakeitimu prašoma komisijos išnagrinėti, ar konkurencijos įstatymas bus pažeistas į gamyklą parduodama. Tai priklausys nuo konkretaus atveju. Pavyzdžiui, jeigu e, įmonė, kuri planuoja uždaryti gamyklą, iš, e, iš anksto susitarė su kita bendrovė e, tame sektorėje, kad gamykla turėtų būti uždaryta ir parduota, tai reikštų rimtą konkurencijos įstatymo pažeidimą. Tai reiškia, komisija arba nacionalinės konkurencijos institucijos turėtų kištis. Jei tokio sutarimo nėra, tai E, Europos konkurencijos e, įstatymai numatytų, kad įmonė turi dominuojančią e, padėtį. Ir jeigu uždarius gamyklą ribojama gamyba, tai nepalanku vartotojams ir jeigu yra atitinkama strategija. Greičiausiai taip nebus, tačiau taip gali susidaryti, kai dėl uždarimo bus nepatenkintas vartotojų poreikis ir nėra, tarkim, jokių perspektyvų, kad tokią veiklą vykdytų kitos bendrovės ir tai reikštų, kad poreikis nepatenkinamas. Dėkui, pirmininkė. Dėkui, Phil Benjan. Aš labai atsiprašau, kad vėluoju šiandieną iš ryto, bet turi, dalyvavau darbo pusryčiuose. Noriu padėkoti pranešėjai Tačiau negaliu pasidžiaugti gerų bendradarbiavimų, kadangi pradėjau dirbti e, tik tai praėjusią savaitę analizuodamas šios dokumentus ir neseniai tik susipažinau su jais. Taigi yra pakeitimai, kai kurie iš jų yra teigiami, kai kurie, kaip ką tik tai girdėjome iš komisijos, yra pakankamai problemas keliantis būtent dėl valstybės pagalbos sistemos. Ponas Valon, nors aš tikrai pritariu įmonių socialinės atsakomybės įtvirtinimui, manau, kad visgi tai turėtų būti savanoriška atsakomybė kuri uh, tikrai uh, padėtų įmonėms pagerinti savo reputaciją, sustiprinti uh, tokią praktiką šioje srityje. Dėl kitų visų pakeitimų, kurie yra susiję su, pavyzdžiui, apibrieštimis, kurias teikia įvairūs asmenys, kas yra rinkos iškraipimas, ir kiti, tai vėlgi čia išvelgiu sąsają su valstybės pagalbos taisyklėmis ir manau, kad tai yra gana sudėtingi klausimai. Mes turime labai uh, kruopšiai pagalvoti, kaip balsuoti dėl šių pakeitimų, tam, kad iš tiesų priemonės būtų taikomos ten, kur jų reikia ir kad užtikrintume veiksmingai konkursą veiksmingą konkurenciją gerai veikiančioje rinkoje ir kad nebūtų subsidijuojama veikla, kurios nedėrėtų subsidijuoti. Taigi mūsų balsavimas būtent e, priklausys nuo visų šitų veiksnių ir balsuodami atsižvelgsime į tai. Būtų daugiau norinčių kalbėti, ponas Tomas Mann. Ačiū, ponė pirmininkė. kadangi pakeitimų pateikta netiek daug, tai reiškia, kad pats pranešimas yra gerai parengtas. Trečiasis straipsnis, kurį minėjo mūsų kolega, iš tiesų tik tai sako, jog įmonės turėtų prisimti didesnę socialinę atsakomybę. Tačiau neaišku, ar tai yra teisiškai įpareigojanti nuostata, ar įmonės tai gali padaryti savo laisvą valią. Todėl šis klausimas svarbu socialiniu pošiūriu ir labai tikrai pritariu todėl e, trečiajam pakeitimui. Toliau. 22 pakeitimas, kurį pateikė gerbiamoji pirmininkė, tai ji norėtų, kad e, įmonės privalėtų esant tam tikrom a, sąlygom sutikti su uždarimu, kai yra pažeidžiami tam tikri konkurencijos teisės aktai ir kad įmonė privalėtų parduoti savo gamyklą esančią ES teritorijoje. E, norėčiau pritarti šiam pakeitimui, todėl kad mums labai iš tiesų sudėtinga įvertinti konkurencijos taisyklių taikymą, įskyrus tos atvejus, kai konkurencijos taisyklės yra pažeidžiamos. Ir uh, malonu, kad grupė uh, sutarė dėl daugelio dalykų, uh, kurie buvo svarstomi. Ar būtų dar norinčių kalbėti? Galbūt reiktų pasakyti, kad tas kompromisinis pakeitimas, kaip minėjo Tomas Mano, yra mm, svarbus, nes mes žinome, dėl ko pateiktas kompromisinis pakeitimas, bet yra kiti pakeitimai, kurie kaip ir neįeina į kompromisą. Kaip tada jūs planuojate elgtis? Pone pirmininkė, aš jau minėjau, man atrodo, Ir galiu tik pasakyti, kad tikrai atsižvelgiau į kolegų pastabas ir turiu pasakyti, jog visiškai sutinku su pono man nuomonę dėl 22 pakeitimo, nes šiuo atveju mes kalbame apie esminius dalykus, galų gale visą tai yra sukėlę ankstesnėse posėdžiuose gana karštas diskusijas. Tai iš mano pusės aš galiu pasakyti tik tiek. Gerai, Tada dėl šios nuomonės balsuosime rytoj ekonomikos reikalų komitetas patiks nuomonę. Ir balsuosime dėl tos nuomonės netrukus, kad ekonomikos komitetas galėtų atsižvelgti tą nuomonę. Toliau, ketvirtasis darbo tvarkės punktas, suteiksiu žodį kolegai Čaba Sogor, kad būtų pristatyti tie penki pakeitimai, kurie yra pateikti šiai nuomoniai moterų judumas švietimo tikslais ir profesinis judumas Europos Sąjungoje. Ši nuomonė pateikta E, pagal moterų komiteto pranešimą, tą pačią temą pranešėja moterų komitete Licija Ronzulį. Prieš pereinant mum prie šio darbo tvarkės punkto, noriu pasveikinti ONSE delegaciją atvykusią į mūsų komiteto posėdį. Tai yra asociacija, kuri e, Ispanijoje padeda neįgaliesiems, taip pat ir akliems žmonėms. Taigi sveikinu šią delegaciją mūsų komitete. Ketvirtasis mūsų darbo tvarkės punktas, kaip jau sakiau, suteiksiu žodį ponui Sogor. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni a munkámhoz nyújtott. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti už jūsų paramą. Dėkoju ket... tiem, kas pateikė 42 pakeitimus ir 5 kompromisinius pakeitimus. Tai leido mum tą nuomonę tinkamai parengti. Atsižvelgėme į visas rytis taip pat ir į mm, kovą su skurdu, e, gydimo ir kitų paslaugų teikimą. Mm, taip pat mm, kalbėjome apie moterų segregaciją įvairiose sektoriuose, problemas jų judumo srityje, e, e, socialinės apsaugos srityje, moterų įtraukimų į darbo rinką labai glaudžiai bendradarbiavome su moterų komitetu, už tai taip pat esu dėkingas ir galėjome parengti pozityvę ir proaktyvę nuomonę. Pone Vitkevičiūtė. Pirmininkė, dėkoju pranešėjui ir kitų politinių frakcijų šešėliniam pranešėjam jog mes sutarėm dėl kompromisinių pakeitimų, nes iš tikrųjų labai svarbu užtikrinti judančių moterų integravimą į darbo rinką. Tai yra, moteriams turėtų būti užtikrintas kvalifikacijų įgymas, keitimas, gebėjimų įgūdžių lavinimas, mokymosi visą gyvenimą galimybės užtikrinimas. Uh, Na, be to ir siekiant ir palengvinti moterų integraciją naujoje socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje kitose šalise, moterims reikia siūlyti tokias atitinkamas paslaugas, pavyzdžiui, kaip e, e, kalbų kursus, profesinius kursus. Na ir, kaip sakė pranešėjas, iš tikrųjų e, pritariu jo galiausiai turim kovoti su įvairiams amžiaus moterų skurdu, socialinė atskirtim ir skatinti ypatingą dėmesį vyresnių moterų skurdo problemai spręsti ir mažesniems moterų pensijoms. Antra, E, norėčiau informuoti, kad siekiant suvienodinti terminus nuomonėje, balsavimui teiksiu žodinius pakeitimus savo pakeitimam, jog vietų migrančių moterų, migrant women, e, geriau būtų rašyti moteris judančios kitose šalise, women moving abroad. E, tokie terminai yra naudojami ir FEM komiteto pranešime. E, taip pat dar teikiau techninius pakeitimus dėl išnašų ištrinimo kai kuriuose mano pakeitimuose, nes šiek tiek keitėsi originalus tekstas ir išnašos nebėra reikalingos. Na ir galiausiai tikiuosi, kad rytoj mes rasim bendrą sutarimą ir, e, ir palaikysim kompromisinius e, pakeitimus. Ačiū. Madame Ovir. Ponia Ovir. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Nekartosiu to, ką jau sakė ankstesni kalbėtojai. Aš irgi laikausi panašios nuomonės. Norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų bendradarbiavimą. Tas matosi ir iš kompromisinių pakeitimų, mes tiem pakeitimam pritarėme bet yra keletas pakeitimų, kuriem nepritartume. Pirmiausia, tai būtų septintasis pakeitimas. Nelabai galiu suprasti poziciją to, kas pateikė šį pakeitimą. Mes norime lankščios darbo rinkos. Taip pat negalime pritarti 36 pakeitimui šie pakeitimai nepatenka į kompromisinius pakeitimus. 36 pakeitimas iš esmės yra toksai, jisai kalba apie šeimų susivienijimą, šeimų susijungimą. Yra atitinkama direktyva, kuri šiuos klausimus paliečia Manyčiau, kad šis klausimas yra lybė komiteto kompetencijos klausimas. Neturime visą laiką tų pačių dalykų kartoti viename dokumente, nes tai tikrai negerina dokumento kokybės. Mūsų frakcija pritarė kompromisiniam pakeitimui kurį pateikė socialistų frakcija. Toliau, 22 pakeitimas. Mes manome, kad pradinis pakeitimo variantas buvo geresnis. Taip pat turime turėti galvoje, kad negalime iškraipyti rezoliucijos dėl e, daugiametės finansinės programos turinio. Ar būtų daugiau kokių dar komentarų? Prašom. Dėkui, ponė pirmininkė. Mes galime, jei bus pageidavimas, šiandien po pietų dar susitikti ir visus, e, visas dar kylančias problemas išspręsti. Dėkoju. Šiuo klausimu balsuosime rytoj O komisija, moterų reikalų komitetas balandžio mėnesį. Toliau. Penktasis klausimas. Pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės atšvi, apšvitos keliamų pavojų. Suteiksiu žodį Makintre, kolegai Makintre. Yra pateikta pakeitimų nuomoniai. E, čia mes bendradarbiaujame su aplinkos komitetu, teikdami šią nuomonę. Taigi dabar suteikiu žodį gerbiamai pranešėjai. 40 pakeitimų yra pasiūlyta šiai nuomoniai jūs pati pateikėte 12 pakeitimų. Nėra nei vieno kompromisinio pakeitimo, taigi suteikiu žodį dabar pranešėjai. Ačiū, pane pirmininkai, jūs iš tiesų esate visiškai teisi. Faktiškai yra kompromisiniai pakeitimai, jų yra du, aš juos paaiškinsiu. Ir kaip jūs teisingai pastebėjote, tai yra komisijos ataskaita kurioje apibendrinamos įvairios galiojančios direktyvos, nustatančios saugos standartus jonizuojančios spinduliuotės srityje. Apskritai, tai daugumai komisijos pasiūlymų ir turiniui mes pritarėme. Ta pati pasako ir Envi komitetas. Tačiau pakeitimai iš tiesų teikiami dėl labai skirtingų straipsnių, todėl buvo labai sudėtinga susitarti dėl kažkokių kompromisinių pakeitimų. Pirmiausia, aš noriu padėkoti kolegoms ir šešėliniams pranešėjams nuo širdžiai už bendradarbiavimą, analizuojant šiuos dokumentus. Ir turiu pasakyti, kad mes beveik pasiekėme tą tašką, nuo kurio galime kalbėti apie rimtesnę pažangą. Taip yra <clears throat> nemažai pakeitimų, kurie, mano nuomonė, yra nepriimtini, nes um, jie yra susiję su tomis uh, pranešimo dalimis 15, 51, 16 yra atmesti, nes jie susiję su tomis rytimis, kuriuose mes neturim kompetencijos arba tik dalinę kompetenciją. Dabar yra keletas labai tokių diskutuotinų. Socialdemokratai norėtų įtraukti dažnai skraidančius asmenis į e, sąrašą, tačiau tačiau mes tam negalime pritarti ir tikrai jeigu e, mes sutiktume su tokiu įtraukimu, tai praktiškai visus Europos parlamento narius tektų uh, priskirti rizikos grupiai, ko gero. Be to, yra ir įsiskyrusios nuomonės dėl tam tikrų uh, dėl tam tikrų nuostatų, šiuo atveju dėl dažnai skraidančių asmenų taip pat, todėl bus balsuojama matyti atskiromis dalimis rytoj. Taip pat žinau, kad socialdemokratai norėtų pateikti ir vieną žodinį pakeitimą, kurio siekiam siūloma daryti nuorodą į dažnai skraidančius asmenys ir kai kuriuose kitose teksto dalyse, aš galėčiau gal ir pritarti pačiai nuorodai. Yra kitos rytis, kurios buvo svarstomos ir tai yra apšvitos leistinos ribos, ribinės dozės. Manau, kad labai svarbu remtis mokslinėmis rekomendacijomis ir įrodymais. Ir e, susipažinusi su moksliniais įrodymais atsisakiau savo, nuo savo, savo teiktų dviejų pakeitimų. Yra taip pat pono Ori tikti pakeitimai ir vienas iš jų tikrai labai geras, aš jam galiu pritarti, nes jis yra pagristas pakeitimas, tačiau 23, 24 ir 28 pakeitimas. Aš manau, kad e, bent jau man nepavyko surasti įrodymų, kurie pagristų a, e, tokių pakeitimų pateikimą. Gal komisija galėtų pakomentuoti, ar valstybės narės e, turi kažkokių įrodymų, bet aš galiu pasakyti, kad e, lygio ribinių normų sumažinimas pažeistų pasirašytus tarptautinius susitarimus. Taigi, galiausiai yra du kompromisiniai pakeitimai. Vienas susijęs su pono Penjans teiktų pakeitimų ir visa grupė jam pritarė. Jisai yra logiškas pakeitimas ir taip pat mes parengėme ir antrą kompromisinį pakeitimą, kuris turėtų atspindėti pono Ori siūlomą pakeitimą. Konkrečiai šis kompromisinis pakeitimas nurodytų, kad darbuotojai būtų tikrinimi mediciniškai, mediciniškai darbo laiku ir apmokant darbdaviui. Faktiškai ta mintis yra, tačiau jinai yra kitoje vietoje ir turėtų būti perkelta dabar, todėl mes iš tiesų manome, kad pagal 44 straipsnį turėtų, 44 straipsnį tai turėtų būti įrašyta. Mes apie tai beje ta, kalbėjome ir su šešė, še, susitikime su šešėliniais pranešiais. Taigi, ponė pirmininkė, dabar galiu jau ramiai širdim teikti dokumentą balsavimui ir nekantrai jo laukiu, laukiu kolegų nuomonių taip pat. Ačiū. Ačiū, ačiū pranešėjai už puikų bendradarbiavimą dėl dokumentų. Šešėlinių pranešėjų sutikimai buvo puikus ir bendrai sutarėme dėl pagrindinių klausimų. Ir kaip pažymėta, nesutarėme dėl vieno dalyko, tai dažnai skraidantieji gera mintis, numatytas visamas dalimis, aš tikrai tam pritarčiau. Dar pažiūrėsim, kaip vyks balsavimas. Ačiū kolegoms už tai, kad sutiko dėl kompromiso, dėl e, mūsų 29 pakeitimo, dėl e, licencijavimo, leidimų išdavimo. Iš esmės e, tikslas būtų, kad atskiri leidimai nebūtų reikalaujami kas kartą užsiema tam, tam tikrą veiklą. Gali, gali būtent, kad vienam veiksmui reikėtų šimto leidimo per dieną, neužtektų vieno bendro leidimo ir dėl to reikėjo rasti kompromisą, daugiausia dėl kalbinių sunkumų, atsižvelgiant į visus reikalingus vertimus. Tai labai toks techninis, lingvistinis klausimas, siekiant rasti tinkamą formuluotę. Na, o mūsų frakcijos požiūrių mes nepritartumėm tam, kad uh, klausimas būtų išplėstas. Turiu galvoj stebėjimą, kad būtų įtraukti dažnai skraidantieji, bet gerai, kad jie būtų informuoti apie galimą riziką. Dar kartą ačiū pranešėjai, šešėliniams pranešėjams už labai konstruktyvų dialogą. Dėkui. E, Jūta Steinruk. Jūta Steinruk, o po to galbūt suteiksime žodį komisijai. E, ačiū. Labai ačiū pranešėjai. Tikėjausi, kad um, rasime daugiau kompromisų kai kuriuose vietose. Svarbu, kad būtų įtraukti į sprendimų prieimimo procesą ir darbuotojų atstovai. nes tai apriektų ir darbuotojus, ir stažuotojus, ir praktikantus, visus tokius asmenis ir svarbu, kad e, teisė į e, licencijas nebūtų susilpninta. Ir turbūt pane Makintaja patikslint savo pakeitimus, kad atsižvelgtų į ribinės e, dozes. Tai būtų mums naudinga. Tie, kas e, skraido dažnai, turėtų bent jau būti informuoti apie galimą pavojų sveikatai. Ir e, turbūt e, visai nesunku parengti tokią informaciją ir nebrangu. Ir tiesą sakant, prieš pradedant darbą su, su šiuo pranešimu netur, neturėjau jokio įsivaizdavimo. Jeigu nesi informuotas apie galimą pavojų sveikatai, tai tai turbūt negali atsižvelgti į tai, e, rinkdamasis kaip elgtis ir atvirkščiai. Ir e, iš tiesų informavimas būtų labai sveikintinas dalykas, ypač e, tų, kurie turi daug skraidyti darbo tikslais. Žinoma, tai apimtų ir oro linijų darbuotojus Dėl 16 straipsnio ryt pateiksime pakeitimą žodžiu ir paprašysime kolegų pamastyti, ar jie tikrai yra nusiteikę apsaugos ligmens atžvilgių ir galutinis balsavimas priklausys nuo atskirų balsavimo rezultatų, nes uh, yra nemažai punktų, kuriuos mes norime įtraukti, kad būtų apsaugoti tie, kurie patiria jonizuojančio spinduliuotės poveikį. Dėkui, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Pone McIntyre pateikė pasiūlymų, savo pakeitimų, jam pritarčiau. Kiti dalykai, kuriuos aš siūliau įtraukti į kompromisinį pasiūlymą, taigi galiu tik pasidžiaugti bendradarbiavimu su ponia Makantaja ir labai dėkoju jai už lankstumą. Kalbant apie dažnai skraidančius asmenis, mes manome, kad uh, socialistai galbūt per daug užaštrina šį klausimą. Mes turime daug patirties aviacijos skrydžių srityje ir galime pateikti ir, ir turėtume, manau, pateikti atsargesnius pasiūlymus. Ar būtų daugiau norinčių kalbėti? Jei ne, tai suteiksiu žodį komisijos atstovui, ponui Jensen. Thank you, Madam Chair. Ačiū, ponai pirmininkė. Aš galiu trumpai kalbėti, nes e, Vanigil kolega jau informavo apie tai, kas buvo svarstoma vasario 20 dieną. Galiu informuoti, kad pana Makentaja tikrai yra kviečiama bendradarbiauti su komisija ir ribinės dozės ir normos yra tikrai e, paimtos iš tarptautinių susitarimų ir tai yra, jos rekomenduoja tarptautinės radiologinės saugos komisija. Kalbant apie šią direktyvą, tai labai sudėkingas ponui Benen dėl 29 pakeitimo nes komisija savo pasiūlydama naują direktyvą vadovavusi platesnių požiūrių, konkrečiai galvojo apie tai, kad reikia valstybėms narėms suteikti daugiau galimybių veikti laisvai, e, reglamentuojant veiklas susijusią su e, jonizuojančia spinduliuotė, bet tikrai nereikia reglamentuoti kiekvienos atskiros veiklos kaip po tokios. Ir Mūsų idėja ta, kad reguliuojanti institucija tikriausiai turėtų mažinti, o ne didinti reguliavimą ir atitinkamai biurokratinio darbo naštą. Taigi komisijos dokumentas renktas vadovaujantis tokia nuostata. Pone Makintaja toliau. Labai trumpai, ponė pirmininkė. Vėlgi tikrai noriu padėkoti visiems už tą puikų bendradarbiavimą, už paramą, kuri buvo man parodyta. Taip pat noriu Jūs patikinti ir pona Tainerį, kad dėl darbuotojų atstovų pakeitimo ir dėl to, kad mes neremėme tokio pakeitimo, yra su, dėl to, kad reikalinga turėti tam tikrų žinių, reikalinga turėti mokslinių įrodymų ir negali e, priežiūros institucija ar jos darbuotojai diktuoti dalykų, apie kuriuos jie nežino, nes tikrai e, mes tengiamės pritarti visiems pakeitimams, kurios, kuriems, buvo įmanoma, e, kuriems buvo įmanoma pritarti, išskyrus, aišku, ne, buvo pritarimo dažnai skraidančių darbuotojų pakeitimo siūlymui. Dėkui, kaip pranešėja ir pasakė, balsuosime rytoj. O e, aplinkos komitetas 24 balandžio, toliau einame prie kito mūsų darbo tvarkės punkto, kompromisinių pakeitimų svarstymas. Atsiprašau, sako pirmininkė. Svarstysime 27 kompromisinius pasiūlymus pateiktus 33 pakeitimam pono Van Reuteno, Omen Reuteno pranešimoj, ponios Omenroiten pranešimui adekvačių saugių ir tvarių pensijų darbo tvarkė. Taigi suteiksiu žodį poniai Oimenroiten, jinai pristatys kompromisinius pakeitimus. Mm, kaip jau minėjau, tai yra adekvačių saugių ir tvarių pensijų darbo tvarkė. šis pranešimas e, pateiktas pagal komisijos baltąją knygą šiuo klausimu paskelbta 12 metų vasario mėnesį. Taigi žodis poniai Omenroiten. Dėkoju. Pone pirmininkė. norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo rengiant kompromisinius pateikim, pakeitimus. Dėkoju S ir D kolegoms, Aldė, Žaliesiems ir taip pat EPP, mano frakcijos atstovams. Netaip lengva buvo tos kompromisinius pakeitimus padaryti. Galbūt mano pradinis e, teksto e, tonas buvo per daug griežtas, bet visi puikiai suprantame, kad turime e, skirti daugiau dėmesio šiem svarbiem klausimam. tie, kas dirba nori turėti papildomas e, pensijas ir valstybės narės taip pat yra suinteresuotos tvariomis e, pensijų sistemomis. Reikia čia neužmiršti subsidiarumo aspekto, ir siekti, kad pensijų sistemos leistų užtikrinti visiems pensininkams orų, orę senatvę. Suprantame, e, kaip svarbu, kad išliktų pensijų fondai, investicijos. Pensijų klausimas svarbus ne tik tiems, kurie dabar yra pensininkai ar kurie netrukus taps pensininkais, šis klausimas svarbus ir busimiems pensininkams. Visa tai atsispindi tose kompromisiniuose pakeitimuose, kuriuos vakar vakare išsiunčiau. Yra keletas dalykų, kuriuos dar turėčiau pridurti Norėčiau kreiptis į šešėlinius pranešėjus, kad jie į tai atkreiptų dėmesį. B. B pakeitime antroje dalyje pabaiga galbūt e, turėtų būti a decent standard of living. E, kad senatvės pensija užtikrintų orų pakankamą pragyvenimo lygį. Manau, visi tą suprantame. Toliau, judumas darbo rinkoje. turėtų būti notes the, important, the importance of removing obstacles from the single market jei paliktume tokią formuluotę, kokia yra dabar, tai reikštų, kad mes tik apsiribojame bendrąją rinką. To mes nenorėtume. Čia turiu galvoje 115, 115 pakeitimas. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti. Tai yra ta kolegiš, kolegiškumo ir draugiška darbo atmosfera. Galbūt šiek tiek pritrūko laiko Kalbant apie įvairias pensijų sistemas, tai turime siekti, kad žmonės e, galėtų išlikti darbo rinkoje pakankamai ilgai, atsižvelgiant į dabar pailgėjusią gyvenimo trukmę. Kai kalbame apie pensijinį amžių, turime atsižvelgti į daugelį faktorių, tarp jų ir į lyčių lygybės užtikrinimo svarbą esu pridėjusi vieną pastraipą, kuri apie tai kalba. Ir tai būtų taip vadinami rūpybos kreditai, kie credits. Toliau, pensijų fondas mm, tyrėjams yra siūlomas, nelabai suprantu, kodėl tik tyriejams reikalingas pensijų fondas, toliau atsiekamumo sistema, mobilumas. Mes pasisakytume už teisių į pensiją įtvirtinimą. Dėkui toliau Frederik Darden. Dėkui, ponė pirmininkė gerbiama pranešėja, gerbiami kolegos, norėčiau pasakyti, kad, kaip sakė gerbiama pranešėja, mes bandėme rasti kompromisinių pakeitimų. Aišku, kad kompromisas reiškia, kad šalis nusileidžia kad pasiektų bendro sutarimo. Taigi buvo padaryta šiek tiek nuolaidų. Bet norėčiau padėkoti poniai pranešėjai už tad, kad jinai išklausė mūsų viziją, mūsų poziciją, kuri kartais skirdavosi nuo pranešėjos pozicijos. Norėčiau atkreipti dėmesį į kai kuriuos dalykus tame kompromise. Pirmasis ramstis neturėtų apsiriboti tik minimale pensija. Mes suprantame, kad pirmasis ramstis turėtų numatyti e, galimybę taip pat jį derinti su antruoju ramščiu. Kalbant apie antrąjį ramstį, e, mes iškėlėme idėją, kad jis e, neturėtų būti privalomas. Trečiasis ramstis, e, kad būtų paskaito, e, paskatos e, prisidėti prie privačių pensijų kaupimo, kodėl ne. Toliau, pensijinis amžius, gyvenimo trukmė ilgėja, pensijinis amžius irgi didėja ir džiaugiuosi, kad panaikinome tą automatinį ryšį, kad atsižvelgiame į demografinę situaciją, atsižvelgiame į ekonominę situaciją ir C kompromise tas yra pabrėžta. Galbūt dar šiek tiek galime keisti formuluotės, bet manau, kad C kompromisas atspindi mūsų poziciją dėl to, ką pasiūlė komisija. Taigi, tokie yra mūsų pakeitimai. Subsidiarumo aspektas, manau, jis yra labai svarbus. Darbas e, išėjus į pensiją, jei yra tokių e, galimybių, tai kodėl ne? Konstatuojamoji A dalis kalba apie tai, ką mes mm, nuveikėme. Turiu galvoje žalėją knygą. Aišku, kiekvieną kartą skaitant tą žalę knygą kyla įvairių minčių, bet bendrai galiu pasakyti, kad mes patenkinti pasiektais kompromisais balsavimas nebus labai lengvas, nes mm, turėsime visą turėti galvoje, e, kokius pakeitimus apima vienas ar kitas kompromisinis pakeitimas, bet apskritai šiam kompromisam aš pritarčiau. Phil Benjon, po to Tomas Mann. Ačiū, pana pirmininkė. Na, Tiesiog įsivaizduokime Filip Bakas čia, nes jisai šiuo metu dėja dalyvauja kitur, kitoje diskusijoje. Yra keletas klausimų, kurį norėčiau paliesti, kurį jūs nori paliesti. Uh, J kompromisas. Panašu, kad uh, šiuo atveju kalbama apie ankstyvo išėjimo į pensiją sistemų taikymo išplėtimą, bet taip nėra. Todėl reikėtų pakeisti pačią formuluotę, nes tikslas yra a, tokias sistemas padaryti patraukliomis kad būtų naudojamasi ankstyvo išėjimo į pensiją sistemomis. Toliau E kompromisinis variantas, pastaba dėl paskutinio sakinio kuriame komisija kviečiama nesudaryti pavojų keliančių sąlygom investicijom į pensijų fondus. Pageidaujama išplėsti sakinį įrašant for all pension providers. Kalbėti ne tik tai apie uh, pensijų fondus, bet apie visus, kurie uh, valdo pensijas arba turi pensinės sistemas. Bet aš manau, kad šiandieną vėliau mes dar svarstysime balsuodami šį klausimą. Ačiū toliau, Tomas Man. Jis yra pranešėjas pinigų ir monetarinės politikos komitete šiuo klausimu. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti Rijai, nes ji viena iš tų kolegių, kuri kovoja kaip liūtė visada ir e, gana sėkmingai. Mes šį klausimą svarstome jau beveik metus, jisai susijęs su pensijų perkeliamumu ir iš tiesų šių dviejų klausimų atsijėti negalime. Ir e, tai buvo teisingai pastebėta. Taip pat buvo teisingai pastebėta, kad iš pradžių buvo kilę įvairiausių minčių, bet mes sugebėjome susitarti ir atsirado kompromisiniai pasiūlymai. Aš rengiau nuomonę ikon komitete. E, Riečia ir mes sugebėjome tarpusavę suderinti nemažai punktų. Uh, ir tik vienas asmuo galiausiai balsavo prieš. Todėl manau, kad mums kai ką pasisekė pasiekti. Ir tai aišku, liūdina žurnalistus, kuriem visada labiau patinka mūšis negu taika. Visi žinome, kad antrojo ir trečiojo ramščio e, sistemų platesnis netaikymas turi savo priežastis tam tikrose valstybėse narėse. E, viena aišku, kad pirmojo ramščio sistema turi išlikti bazinę sistemą. Tie, kurie dirbo visą gyvenimą, turi teisę gauti pensinės išmokas, kurios garantuotų uh, tinkamą pragyvenimo lygį, oro pragyvenimo lygį. Dar noriu pasakyti, kad kompromisiniai pakeitimai geri tuo, jog jie va, grindžiami ir subsidiarumo principų. Mūsų sistemos veikia ir nenorėtume, kad jos būtų silpninamos. Svarbiausia, kad tos sistemos būtų tvarios ir visos pastangos turi būti nukreiptos būtent tokia linkme. Aišku, ir šiame komitete nuomonės yra skirtingos, ypač dėl ankstyvo išeimo į pensiją. Nemažai žmonių bandė pasinaudoti ankstyvo išeimo į pensiją sistema, tačiau pasirodė, kad jinai taip gerai neveikia, kaip turėtų veikti. Aišku, visada yra um, gerai, jeigu žmogus turi sąlygas išėjęs į pensiją išlikti darbo rinkoje. Todėl svarbiausias dalykas, kad sistema vienokia ar kitokia nebūtų diskriminacinio pobūdžio. Ir manau, kad mums e, pavyko iš dalies bent jau susitarti ir tas susitarimas nėra blogas. Galiausiai tai yra nuomonė rengiama savo iniciatyva. Daugelis žurnalistų mano, kad tokios nuomonės neturi jokios vertės, nedaro jokio poveikio, bet aš taip nemanau. Manau, kad e, nuomonių savo iniciatyva rengimas yra reikšmingas tuo, kad jos atspindi tam tikrą poziciją, tam tikrą nuomonę ir yra siunčiamas tam tikras signalas. Todėl jos yra svarbios ir manau, kad galų gale sulauks tinkamo pripažinimo. Tuo labiau, kad šį kartą mes galime didžiuotis um, pavyzdinių bendradarbiavimų. Ir malonu, kad ir tikiu, kad rytoj mūsų darbas susilauks dėsnio pritarimo. Toliau Jūta Štainvako, paskui panas Pekam. Ačiū. pritariu daugam iš to, kas buvo pasakyta anksčiau kalbėsiu, bet e, konkrečiai norėčiau paminėti du dalykus. Socialistų demokratų požiūrį mums labai svarbu, kad pensinis amžius nebūtų grindžiamas gyvenimo trukme. Jis turėtų būti nustatomas pagal tai, kiek metų mokėtos įmokos valstybių narių reformos neturėtų būti grindžiamos tik tai tuo, kad bus pakeistos e, pensijų sistemos. Reikia atsižvelgti į darbo sąlygas. Jeigu darbas nestabilus, e, reiškia e, senatvėje laukia skurdas. Arba, tarkim, moteris turi pertraukti savo darbinę veiklą, kad prižiūrėtų šeimos narius. Uh, ir jei atsižvelgtumėm į nedarbą ES, reformas taip pat reikėtų vertinti ir kitų požiūrių. Politikos požiūrių svarbu užtikrinti pensinių sistemų saugumą. Dabar dėl D ir N kompromisu. Mano pake, siūlytas pakeitimas 170 buvo skirtas tam, kad būtų apsaugotos profesinės arba įmonių pensijos. Pranešėja teigia, kad 170 pakeitimas yra įtrauktas į N kompromisą, bet aš nesutikčiau, ten paminėtas tik tai subsidiarumas. Ten nėra aiškiai paminėta tai, kad turėtų būti apsaugotos įmonių pensijos tai turbūt aktualu ne tik tai Vokietijai, bet ir kitom valstybėm narėm. Įmonių pensijos yra labai svarbios siekiant užkirsti kelią skurdui senatvėje. Jei tos pensijų sistemos būtų susilpnintos pakeitimais europinių lygmenių, arba jeigu apskritai e, jos būtų prarastos, tai socialinės poveikis būtų labai baisus daugeliu valstybių narių ir um, jos turėtų mm, tada pačios tai spręsti. Todėl uh, svarbu to nepamiršti mums kaip uh, Europos teisėkurininkams. Juk mes nenorime naikinti tų sistemų, kur, kurios jau gerai veikia. Ir todėl tai reikėtų tiesiai šviesiai ir pasakyti. Ponas Bekeris, po to Sergio Gutierrez. Ačiū, pirmininkė. Ypač norėčiau padėkoti pranešėjai, visiems prisidėjusiems prie šio darbo. Paminėčiau porą dalykų. Galbūt nustebins, kad e, manęs kai kurios smulkmenos e, netenkina, nors iš tos pačios frakcijos e, netgi esu. Tvarių pensijų darbo atvarkė didelės svarbos ateičiai, siekiant, kad ateityje pensijos būtų tvarios, saugios ir čia labai pritarčiau Tomui Manui kalbant apie politiką, žiniasklaidą, tai visa tai nubrieš krypti mūsų vaikų, anūkų kartoms. Galbūt e, tai netaip labai palies e, tuos, e, kurie jau dabar yra pensininkai. Pietų, rytų Europoje tai sustiprins sistemas, nes jos nėra adekvačiai išplėtotos. Todėl mums tenka didžiulė atsakomybė. Juk reikia kalbėti ne tik tai apie finansų krizę, mūsų atsakomybė yra didesnė. Pripažįstame, jog adekvatumas, vien adekvatumas nėra pakankamas siekiant užtikrinti tinkamas pensijas. Reikia užtikrinti gyvenimo lygį išėjusi pensiją, užtikrinti gyvenimo kokybę kad žmonės galėtų gyventi nepriklausomai, orus. Toks turėtų būti mūsų tikslas. Ačiū už visus kompromisus, kuriuose atsižvelgta į mano siūlytus pakeitimus, į, į, į mano poziciją. Kai kuriuose kompromisuose mano pozicija nėra visai, visai tiksliai atspindėta, tačiau pritarčiau, kad jaunesnioji karta turi būti įtraukta kaip ir vyresnioji. Mums reikia garantijų, kad nebus kartų sankirtos Esame už tai, žinoma, kad e, žmonės galėtų dirbti ilgiau. tarkim, kaip Skandinavijos valstybėse, tačiau e, žmonės turėtų galėti savarankiškai apsispręsti, e, kiek jiems dirbti. Reikėtų atsižvelgti į ne vieną kriterijų, reikia atsižvelgti į migraciją. Uh, sveikatą, gimstamumą. Visa tai labai svarbus kriterijai, kurių negalima pamiršti. Ir turbūt visgi politinių lygmenių sprendimą reikės priimti. Negalima remtis populistiniais sumetimais, reikia objektivaus duomenų vertinimo duomenų, kuriuos gauname iš mokslininkų. Ir žinoma, nesu visai patenkintas. Ir tai turbūt apskritai neįmanoma kompromisu atveju. Daug ką lemia sutapimai. kai kuriuose asociacijose ar, ar bendrijose siekiama suburti e, jaunesnę, vyresnę e, kartą, mes turime e, sieki, siekti to paties, na, kalbant, pavyzdžiui, apie pirmą ramstį, tai labai profesionaliai sprendžiama. Po pietų posėdyje nedalyvausiu E, norėsiu dar apsvarstyti pat savo poziciją, bet dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjai, kad e, atsižvelgiai mano poziciją ir ačiū už galimybę pasisakyti. Gutierrez. E. Dėkoju, Sergio Gutierrez. Y gracias a, a tanto a la ponente como a los shadows que han trabajado. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir Noriu padėkoti <clears throat> pranešėjai, kuris daug dirbo rengdamas šį pranešimą. Manau, kad iš tiesų pranešimas yra tikrai geras ir pasiūsime aiškę žinę apie mūsų poziciją. Yra visiškai aiškių objektyvių sąlygų, kurios reikalauja patobulinti nacionalinės sistemas, kurios turi remtis bendraisiais principais. Tai yra tvirta sistema, garantuojanti minimales pensinio amžiaus žmonėms pajamas, kai, jiems, kai jie išeina į pensiją sulaukia 65 metų. Taip pat ta sistema turi būti skaidri ir Kita vertus, dirbantieji turi prisimti ir asmeninę atsakomybę už uh, savo ateitį, tai yra galvoti apie pensinį amžių ne jam suėjus. Tačiau visi tie geri principai, kuriuos išvardėjau, nebūtinai yra taikomi realiame gyvenime Ir tai parodo komisijos surinkta informacija apie padėtį įvairiose valstybėse narėse. Taigi yra netaip jau sunku nustatyti bendruosius principus, tačiau labai dažnai didelė dalis, tiksliau, valstybių narių pasisako prieš tų bendrųjų principų taikymą praktikoje, realiame gyvenime ir to mes neturime pamiršti. Todėl esant tokiom sąlygom, mes turėtume galvoti gal apie tris ar keturias rekomendacijas, gairias, kurios yra absoliučiai būtinos ir kurios būtų taikomos visoje Europos Sąjungoje. Ypač tai svarbu, kai galvojame apie gyvenimo trukmės ilgėjimą ir reikalingą surasti sąsajas tarp pensijų išmokų dydžio ir gyvenimo trukmės. Mes neturime pamiršti, jog šiuo atveju mes kalbame apie valstybės garantuotą pensinę sistemą, pirmojo ramšio sistemą, kuri privalo užtikrinti pakankamą pragyvenimo lygį asmenims išėjus į pensiją. Mes be kita ko kalbame ir apie pakeitimus, kuriuos turėtų atlikti valstybės narės. Pavyzdžiui, e, pensinis amžius dabar jis valstybėse narėse skiriasi. Dar vienas dalykas, tai a, e, būtina atsižvelgti į tuos asmenis, kurie ir išėję į pensiją norėtų dirbti toliau. Jų e, pensinės teisės neturi būti kaip nors mažinamos ir joms neturi kilti grėsmė. Manau, kad pati sistema, vadovaujantis mano išvardintais elementais, turėtų būti daug lankstesnė. Dar vienas dalykas, kuris yra svarbus, tai užtikrinimas valstybėse narėse tokios pensijos, tokios sistemos, kuri būtų ne tik apsaugos tinklas, kuri leistų kovoti su socialinė atskirtimi. Todėl pensinės sistemas tikrai reikia stiprinti visose valstybėse narėse. Ačiū. Tomas Hendel. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pateikti keletą pastabų, papildydamas tai, ką sakiau per ankstesnius posėdžius. Šis pranešimas savo iniciatyva gera galimybė pareikšti tam tikrą uh, kritiką Mm, kodėl netenkintų pranešimas, todėl kad e, neatsižvelgtai kai kuriuos pasiūlytus pakeitimus. Ką darysime ateityje su tais, kurie nebedirba mokamo darbo. Pranešime nieko naujo nėra. Čia apsiribuojama senais samprotavimais, apie demografiją, ilgesnę gyvenimo trukmę. Žinoma, pensijos turi būti pagristos e, atsižvelgiant į e, ilgesnę gyvenimo trukmę. Iš e, mokslinių tyrimų, žinoma, tai, bet tokių samprotavimų nepakanka. Jeigu produktivumas didėja, bet tai neduoda daugiau pajamų, ar tai reiškia, kad nėra didesnių įmoko, tai atsitiks taip, kad viskas liks po senoviai kas buvo, tarkim, padaryta su pirmo ramšio pensija, tai ne, nepakaktų to, kas padaryta su trečio ramšio pensijom. Viešosios e, valstybinės sistemos yra pigesnės negu kaupiamosios kapitalų pagristos sistemos, jos yra labiau pažeidžiamos ir yra rizika, kad žmonės gali prarasti įgytas teisės į pensiją. Uh, Dar kitas dalykas paminėtinas yra ir kita rizika. Biudžetas iš esmės e, nėra sukonstruotas taip, kad būtų padengtas biudžeto deficitas. Ir pažvelgiam į Ispaniją. E, žmonės praranda įgytas teisės į pensiją, mažinamos pensijos turi ilgti ilgiau, tai nėra sprendimas. Tie, kas dirbo dešimtmečius, uh, neturėtų patirti tokio požiūrio į juos, tai negerai visuomeniai ir šitas pranešimas e, tikrai nuvilia. Ir e, todėl mūsų frakcija negali jam pritarti. Dėkoju, ar kas nors dar norėtų kalbėti, jei ne, tai suteiksiu žodį komisijai, taigi žodis komisijai. Dėkui, ponė pirmininkė neturėjau dar galimybės įsiskaityti, perskaityti paskutinių kompromisinių pasiūlymų. Taigi tik trumpai pakomentuosiu tai, ką išgirdau per mūsų diskusijas. Pirmiausia, norėčiau padėkoti garbėm e, komiteto nariam už tai, kad e, pritarėte komisijos pagrindinėms mintims, esant dabartiniai situacijai, turi, mes turėtume skatinti žmonės dirbti kuo ilgiau. Politikos priemonės, kurios numatytos Baltojoje knygoje, mm, tai yra, kad de, būtų derinamas pensinis amžius su gyvenimo trukme, ir kitos minimos priemonės yra vienas iš būdų užtikrinti tvaresnę pensijų sistemą. Pensijų ataskaita, kurią praėjusią gegužę paskelbė komisija ir ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, e, irgi pabrėžė, kad pirmasis ramstis valstybinės pensijų sistemos ramstis yra pagrindinis e, pensijų sistemos ramstis, aišku, papildomos sistemos uh, irgi turi savo vaidmenį komisijos iniciatyvos skatinant papildomas pensijų sistemas siekia užtikrinti tų papildomų teisių į pensijas tvarumą ir patikimumą, neapkraunant valstybių, valstybinių pensijų sistemų. Džiaugiamės, kad atsižvelgėte ir į šią mūsų nuomonę. Kalbant apie mokslininkų arba tyriejų pensijų fondą, galiu pasakyti, kad tai nėra europinė plati iniciatyva. Tai yra iniciatyva, kurią pateikė vedantieji universitetai ir mokslinių tyrimų centrai, Kembridžas ir e, kiti e, universitetai iš kai kurių valstybių narių. Jie norėtų, kad būtų paneuropietiška pensijų, paneuropietiškas pensijų fondas mokslininkam tyrėjam. Tai būtų toks mm, daugia valstybinis e, pensijų fondas, profesinių pensijų fondas ES. Tokiam fondui komisija pritartų. Bet čia mes nekalbame apie šios sistemos privalomą e, E, taikymą visoje Europos Sąjungoje. Dėkui. Dėkoju. Jei nebūtų daugiau jokių komentarų, teiksiu žodį pranešėjai. Dėkoju. Pirmiausia, dėl mokslininkų fondo. Kaip apskritai būtų įmanoma e, steigti e, tokį e, fondą. Jau tai įmanoma yra padaryti. Kam dar reikia papildomos europinės iniciatyvos? Jei e, mokslininkai patys tai nori padaryti, jie tai gali padaryti. Tai čia nereikia jokios Europos iniciatyvos, e, dėl te, teisės aktų jau pakanka. Tęsiu olandiškai. Pone Bekerė. Tai ponas Bekeris iš tiesų prisidėjo e, prie kar, e, kartų aspekto akcentavimo, bet aš ne į viską atsižvelgiau, nes e, kai kuriais klausimais jo pasiūlymai tokie detalūs buvo, kaip pavyzdžiui, sakėte, kad kas tris metus reikia patikrinimo Ir e, turėtų būti traukti ir e, mokslininkai, kiti asmenės. Ir neturėtų būti jokio partinio tendencingumo. Bet iš tiesų kai kurie pakeitimai buvo pernelyg detalūs ir juos neatsižvelgiau. Tačiau įtraukiau, pavyzdžiui, įvairių kartų aspektą ir kompromisinė tai labai gerai atspindėta. Ponas Sendelis yra iš Vokietijos. Ir aš suprantu, kaip svarbus jums yra pirmasis ramstis. Ir Jutis Steinberg taip pat. Pirmininkė būtent Vokietijoje buvo įvykdytos e, tokios e, sunkiausios e, reformos Europos už tai negalima kaltinti. Vokietijos pensijos dėl to sumažėjo. Pirmojo ramšio pensijos vis dėlto tai reikėtų dar kompromisus dar kartą peržiūrėti. Pirmasis ramstis iš ties labai svarbus. Dėl dėl to, ką minėjo visi, su kuriais dirbom, kaip pavyzdžiui, Jean Lambert ir, ir kiti, tikslas ne tik tai užtikrinti padorės eh, pajamas, reikia galėti pragyventi iš tokių pajamų ir toks papildymas atsirado. Tai įdėmiai perskaitykite, nesakykite automatiškai ne, tai siūlome, čia yra geriau negu tai, ką jūs dabar turite. Kritikuoti aišku galima, bet ir pas, pasigilinti vertėtų. Jūta. Manau, jūsų e, pakeitimas atspindėtas kompromise. J pakeit, mm, kompromisas, neklysiu, ne vis dėlto M. Jei pažvelgtumėm į kompromisą, čia yra pasakyta. Ne, vis dėlto ne M pakeitimas, sako pranešėja. N M kompromisas. Recalls N. Pensijos lieka valstybių narių kompetencija ir e, nerima kelia tai, kad e, nauji Europos teisės aktai šioje srityje gali turėti neigiamos įtakos e, tam tikrų valstybių narių sistemoms. Jeigu tai nesubsidiarumas, tai nežinau, kas tada yra subsidiarumas. Jūta, gal e, galiu iš tiesų dar kartą su jumis tai apsvarstyti, bet man atrodo, kad ir tai pakankamai aišku. Pirmininkė, norėčiau sureaguoti į e, kai kurias pastabas, tai padariau nuolaidų e, šiek tiek sofalinų formuluotės, tai, tie, tai tiesa, tačiau linija yra aiški ir turėtumėm galėti tam pritarti visi. Liberalai, tarkim, Filipas Davakė ne visai e, pritarė mm, tai vietai, kur kalbama apie investavimo potencialą, kur e, kalbama apie pensijų e, teikėjus. Be to, jam dar kliuvo ta vieta, kur yra pasakyta kova su nesažinga konkurencija. Na, reikėtų pasikalbėti su kitais galbūt apie tai. Visai galbūt nebūtina sakyti kovoti su nesažinga konkurencija, nes e, nesažinga konkurencija apskritai minima yra, bet. Uh, Aš nebūčiau prieš tai, kad e, to ir neliktų dabar dėl jo. kad mokymo sistemos gali būti uh, vertinga priemonė tam, kad darbuotojai uh, ilgiau uh, dirbtų, kad jos būtų galima integruoti. Ne, vis dėlto ne ta vieta. Um, adekvati darbo vieta ragina socialinius partnerius E, sudaryti sąlygas. E, ir toliau kalbam apie šeimą į pensiją. Kas čia turima galvoje? Jeigu žmogus dirbo visą gyvenimą, sulaukė 60, tada pensijos jau nebegalima liesti. Ir e, kartu su darbdaviu reikėtų rasti, kaip arba dirbti mažiau, arba pritaikyti darbo sąlygas. Čia neina kalba apie ankstyvą šeimą į pensiją. Aš kalbu apie aplinkybių pakeitimą. Na, tikiuosi, kad sutiksite su tokiu paaiškinimu. Na, suprantu jūsų poziciją, ilgai apie tai kalbėjome. Uh, Tad e, darbo sąlygų, na turbūt viską apžvelgiau. Dar norėčiau pateikti kai kurias savo pastabas. Man buvo sakyta, jog reikės padaryti kai kurių pakeitimų, konkrečiai kompromisas B. Čia reikėtų pasakyti, kad reiktų užtikrinti e, bent jau oro gyvenimo lygį visiems, tai reikės pakoreguoti siekiant nuseklumą, čia turbūt mano klaida. Toliau 3A. E, Frederika e, teisi. Pensinio amžiaus nustatymas. Turbūt tai reikėtų išbraukti. Kalbant apie santykių, kintantį santykių tarp pensijų, dėl, dėl to jau diskutavome ir sutarėme. Uh, Toliau dėl to, ką sakė Filipas, tai jau aptariau. Q kompromisas kliūtis laisvam judėjimui, tai reikėtų įrašyti. Na, kitaip susirišime rankas tuo teisiniu pagrindu. Tad tiek pastabų pirmininkė. Tuos nedidelius pakeitimus išsiųsiu visiems. Ačiū uždėmesi, bet labiausiai norėčiau padėkoti už tai, kaip kartu sekėsi dirbti. Dėkui. Dėkoju. Balsuosime dėl šio pranešimo rytoj, o plenarinėje sesijoje jisai bus gegužės mėnesį. Dabar septintasis mūsų darbo tvarkės punktas. Čia noriu pasakyti, kad jau vyko pirmasis trilogas 14 kovo. Tai buvo. Kalbame apie dėrybas su taryba dėl vėliavos valstybių atsakomybės. Turbūt prisimenate, kad mes patvirtinome dėrybų mandatą per plenarinę sesiją 13 kovo. Balsuojant 69 pakeitimai buvo patvirtinti ir dalis jų atitiko tuos pakeitimus, dėl kurių buvo balsuota mūsų komitete. Kiti pakeitimai papildė e, mandatą, e, koreperas suteikia Airijai mandatą dėrėtis su Europos parlamentu šiuo klausimu. Noriu pasakyti, kad plenarinė sesija e, suteikia mandatą ir 498 balsai patvirtino tą mandatą, tai yra daug daugiau balsų, negu reikia minimaliai surinkti. Taigi matote, kad pritarimas mandatui yra didelis. Ir įvairios frakcijos tą. Ir frakcijų mm, sudaryta dėrybų grupė iš įvairių frakcijų atstovų. ponas Žorž Bak e, nuomonės pranešėjas transporto komitete taip pat dalyvauja dėrybose. Per pirmąjį trilogą apsikeitėme uh, savo darbo kalendoriais, ir nut, e, pasitarėme, kaip planuojame dirbti, išsakėme, kokios problemos mum yra svarbiausios. Yra jūrų konvencija, kurioje šie klausimai yra reglamentuojami. Dabar vienas iš klausimų E, kurio komisija nenori paliesti, yra skundai dėl vėliavos valstybių. Mes pasakėme mm, komisijai, kad norime, kad šis klausimas būtų svarstomas, nors komisija sakė, kad e, susitarimuose e, su socialiniais partneriais skundų klausimas yra minimas, skundų, kurie pateikiami laivuose, bet mes norime, kad e, šis klausimas patektų į mūsų dėrybą. Į mūsų dėrybas. Taigi mes norime, kad skundai laivuose būtų nagrinėjami, nors tai ir yra E, susitarimuose su socialiniais partneriais. Po to mm, svarstėme kitą klausimų bloką, e, kuris yra skirtas sertifikavimui. Tai yra, kaip valstybės narės užtikrina kontrolę įmonių kontrolę įstaigų, kurios atlieka sertifikavimą. Ar valstybės narės pasitiki sertifikavimu, ar iš tiesų tikrina, kaip tas sertifikavimas kilmės valstybėje vyksta. Tiek galiu pasakyti, o apie tolesnius mūsų dėrybų etapus jūs informuosiu. Jie vyks 25 balandžio ir 28-29 gegužės, o techninis posėdis vyks kovo 25 dieną. Tiek galiu Jums papasakoti, ar būtų kokių klausimų ar komentarų. Jei klausimų ar komentarų nėra, tai tada mes pereiname prie aštuntojo mūsų darbo tvarkės punkto Tai yra e, užimtumo ir socialinių reikalų komiteto delegacijos vizitas Dublinė vasario 12 Vasario 11-12 dienomis ten vyko susitikimas su pirmininkaujančios Airijos atstovais. Ši, šiai delegacijai aš vadovavau ir jinai buvo sudaryta iš pono Ory, EPP e, koordinatorio, socialistų demokratų koordinatorio pono Cerkas, žaliųjų e, atstovas ponas Jean Lambert, taip pat prie mūsų prisijungė ponė Marian Arkin, jinai yra airė, išaldė, ponė Kastelo iš socialistų ir demokratų grupės. Vizito metu susitikome su ministru, kuris atsakingas už užimtumą, įmonės ir inovacijas. Mūsų diskusijos buvo skirtos Europos vadovų tarybos išvadoms, kurios buvo pateiktos 7 ir 8 vasario ir prisitaikymo prie E, globalizacijos padarinių fondui. Taip pat susitikome su pilietinės visuomenės organizacijos atstovais, nacionalinė jaunimo Airijos taryba, Europos e, Airijos tinklų skirtų kovai su skurdu. To tinklo padarinys yra ir Bruselėje, taip pat su Airijos nacionalinės bedarbių organizacijos atstovais bei Skillnets atstovais. Susitikom taip pat su ponė Lucinda Creighton, kuri yra Europos reikalų ministrė. Mes likom sužavėti jos energiją ir jos darbo apimtimi. Taip pat lankėmės E, skaitmeninių įgūdžių akademijoje, Digital Skills Academy. Matėme, kaip jie e, naudoja Europos socialinio fondo lėšas, kurios yra skirtos e, perkvalifikavimui skaitmeninėme pasaulyje. Ponas Barozo per praėjusią Europos vadovų taryba kalbėjo apie tai. Mes matome, koks yra poreikis tokių kvalifikacijų, skaitmeninių kvalifikacijų specialistų ir e, nepakankamai jų yra ruošiama yra totrukis tarp mm, tokių specialistų ruošimo ir jų poreikio. Ir čia toje skaitmeninių įgūdžių akademijoje perkvalifikuojami žmonės, mokomi skaitmeninių įgūdžių, kad lengviau mm, galėtų rasti darbų, darbą. Taip naudojamos Europos socialinio fondo lėšos. Toliau susitikome su kitu ministru, e, ponu ponę Joan Burton, socialinės apsaugos ministrė. Kalbėjome apie jaunimo garantijas, apie jaunimo problemas, apie ekonomikos ir pinigų sąjungos socialinę dimensiją. Žinote, kad EPSCO ministrų taryba buvo 27 vasario, e, toje taryboje dalyvavo ponas Van Rompėjus ir čia buvo svarstomi jaunimo, be kitų klausimų buvo svarstomi ir jaunimo užimtumo klausimai. Sustikome ir su socialiniais partneriais, tai jau yra įprasta. E, tai buvo Airijos verslo ir darbdavių konfederacijos atstovais bei Airijos profsąjungų kongreso atstovais. Toliau važiavome į Beilimun jaunimo išteklių centrą. Tas vizitas buvo 12 vasario. Šis centras užsijima neturtingų priemeščių jaunimu Dublinė. Čia susitikome su ponu uh, uh, Kenan, kuris yra valstybės sekretorius, uh, kuris yra ministras skirtas, ministras ir jos rytis yra švietimas ir įgūdžiai. Ir čia kalbėjomės e, su juo apie e, tai, kad 25 procentai sanglaudos politikos lėšų turėtų būti skirti Europos socialiniam fondui. Tiek trumpai galėčiau papasakoti apie mūsų vizitą. Yra pateikta apie jį informacija raštu. Jei kas nors, kas buvo šioje misijoje, norėtų pasidalinti savo įspūdžiais, tai kviečiu tą ir padaryti. Taigi, ponia. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti delegacijai ir a, parlamento nariams iš Dublino. Tai tikrai buvo labai įdomus a, apsilankimas. Mes bendravome su socialiniais partneriais. Tas vizitas tikrai buvo įdomus. Ir iš a, ir tos grupės, su kuriomis susitikome, labai teigiamai vertino viską, ypač tai e, pasakytina apie NVO atstovus ir socialinius partnerius, kuriems mūsų svarstyti klausimai labai rūpi. Airija susiduria su didžiulėmis problemomis ir <clears throat> tos kelios Dublinė praleisto dienos padėjo mums geriau suprasti tų problemų mastą bei poveikį gyventojams. O ypač jautrus yra nedarbo, konkrečiai jaunimo nedarbo klausimas, kuris buvo svarstytas apsilankimo metu ne kartą. Aš manau, ir parlamento nariai, ir ministrai mm, supranta ir mato, kad, Europ, kad Europos socialinių fondų lėšas Airija panaudoja pakankamai veiksmingai gerai bendradarbiauja su Europos socialiniu fondu. Tačiau visgi e, ne viskas yra labai sklandžiai vykdoma, todėl ypač dėl jaunimo garantijų schemos buvo kalbėta atsargiai ir net pasigirdo perspėjimų. Taip pat aš atsižvelgiau ir į tuos klausimus, kurie susiję su nuolatiniu jaunų žmonių mokymų tam, kad jie galėtų gauti darbą. Tie mokymo kursai gali būti ne tik naudingi, bet taip pat ir padėti tą darbą susirasti. Ir apie tai buvo kalbėta, todėl manau daug daugiau dėmesio reikia skirti šiai darbo vietų sukūrimo pusiai. Yra dar ir kitų klausimų, kurie man buvo išdėstyti Sąsojoje su jaunimo garantijos schema ir ypač sąsojoje su jaunų žmonių dalyvavimo procentu. Mes išgirdome, kad tikrai nėra sistema labai veiksmingai taikoma, galbūt pagal ją organizuojami vieneri tik tai mokymo kursai, bet to nepakanka dažnai, kad e, jaunas žmogus susirastų darbą, į tai reikia irgi atsižvelgti. Dar turiu pasakyti, kad e, visur delegacija labai sveitingai priėmė ir džiugu, kad buvo džiaugtasi, kad parlamento, Europos parlamento nariai tiesiogiai domisi šitomis problemomis, ne per tarpininkus tiesiogiai bendrauja su socialiniais partneriais, su NVO ir bando susipažinti su faktinė padėtimi, įsigilinti tas programas, kurios yra vykdomos E, pasinaudojant Europos socialinio fondo lėšomis. Tačiau, aišku, mes e, šiuo vizitu negalime apsiriboti, e, svarstydami jaunimo garantijų schemą, nes labai daug dar smulkmenų reikia suderinti. Ačiū. Ar yra dar norinčių pasisakyti, klausė pirmininkė. Jeigu ne. Taigi, baigiame šiuos aštuonis darbo tvarkės punktus. Dėkoju už papildomą informaciją ir dabar mm, vėlodami keletų minučių pereiname prie balsavimo. Ponas Čebaory, EPP frakcijos koordinatorius. Vadovaus dabar balsavimui. Mano iniciatyva balsuosime į rytoj, kad galėtų Mm, susirinkti visų frakcijų atstovai ir džiaugiuosi, kad tokia frakcija, e, kad tokia sistema pasiteisina. Dabar e, dabartinį balsavimą sumažinome iki minimumo, o pagrindinis balsavimas, kaip jau minėjau, bus rytoj o šiandien balsuosime e, dėl mūsų kolegė, kolegos Ungureno pranešimo nuomonės dėl metinės konkurencijos politikos ataskaitos, nes būtinai reikia šiandien balsuoti ir Dabar suteiksiu žodį pranešėjui. Dėkui, ponė pirmininkė. E, problema yra ne ta, kad būtinai reikia šiandien balsuoti, galima balsuoti ir rytoj. Bet problema yra ta, kad mes per vėlai sužinojome, kad reikia balsuoti pakankamai greitai, kadangi kolegos turi kitų e, numatytų susitikimų, tai galbūt ne visi šiandien galės ateiti į balsavimą, nes per vėlai išaiškėjo, kad mes šiandien balsuosime dėl šio klausimo. Tas nėra labai gerai. Maničiau, kad kai keičiama darbo tvarkė ir įtraukiami paskutinę minutę balsavimai, turėtume mm, iš tiesų kuo rečiau taip elgtis, nes mm, galime labai sukomplikuoti situaciją. Tikimės, kad sekretoriatas ir ponė pirmininkė ateityje taip nesielgs. Atsiprašau, kad taip įvyko sako pirmininkė, bet manau, kad informacija apie balsavimą buvo pateikta pakankamai iš anksto, kaip numatyta. Per koordinatorių posėdį buvo nuspręsta, kad bus balsuojama, būtent ko koordinatoriai sprendžia, kada dėl kokio pranešimo bus balsuojama ir koordinatoriai būtent ir sutarė, kad dėl tų dviejų punktų, dėl kurių šiandien balsuosime ir bus šiandien balsuojama. Ir aišku, kad mes norime, kad mūsų komitetas dirbtų sklandžiai. Viskas buvo suderinta su politiniais partneriais, vasario mėnesį. Dėl šių balsavimų darbo tvarkė nesikeitė ir buvo praėjusią savaitę išsiusta komiteto nariams. O dabar be ilgesnių tolesnių diskusijų balsuokime dėl devinto punkto, dėl nuomonės dėl, dėl metinės konkurencijos politikos ataskaitos. Kompromisinius pakeitimus aptarėme šiandien iš ryto. Taigi siūlau balsuoti už antrą pakeitimą. Ole Liudvikson, Serkas ir kas teks. Kas už? Prieš? Susilaikė atmesta. Trečiasis pakeitimas. Kas už? prieš susilaikė primta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė primta. Kompromisinis A pakeitimas, kas už prieš susilaikė primta. Kompromisinis B pakeitimas, kas už prieš susilaikė primta. Kompromisi... E, septintas pakeitimas, kas už prieš susilaikė primta. Aštuntasis pakeitimas. Aštuntasis pakeitimas. Kas už prieš susilaikė atmesta. Devintasis pakeitimas. Kas už prieš susilaikė priimta. Dešimtasis pakeitimas kas už prieš susilaikė priimta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Dvyliktas ir tryliktas atsimti. Keturioliktas pakeitimas. Kas už prieš susilaikė priimta. C kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. Šešioliktas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta. Aštuonioliktas už prieš susilaikė priimta, devynioliktas, kas už prieš susilaikė priimta, dvidešimtas, kas už prieš susilaikė priimta, dvidešimt pirmas kas už prieš susilaikė priimta. 22. Kas už prieš susilaikė priimta. 23. Kas už prieš susilaikė priimta. E, konstatuojamoji dalis. Pirmasis pakeitimas. Kas už prieš susilaikė primta. Balsuojame už visą tekstą elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Aš pati neturiu kortelės, sako pirmininkė. Ar visi balsavome? Galime baigti. Balsavimas baigtas. 32 už, vienas prieš, vienas susilaikęs, sveikiname pranešėją. Mm, kviečiu e, pranešėją būti budriam ekonomikos ir monetarnės politikos komitete. Toliau, dešimtasis darbo atvarkės klausimas Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Italijos paraiška Antonijo Merloni SPA. Tai yra įmonė, kuri gamina būtinę techniką. Žkuž. des appareils ménagers. Voilà. Ah. Euh, je mets aux voix. Euh... Balsuojame. Čia yra laiško forma. Pateikto nuomonės projekto prieimimas. Biudžeto komitetas remsis pono Frederiko Dardeno pasiūlymų. Kas už šį laišką, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Ar reiktų elektroniniu būdu, ko gero, patikslinti? Prašom, balsuojame elektroniniu būdu, balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote, balsavimas baigtas? 32 už, vienas prieš, du susilaikė, ne vieningai, bet vis tiek patvirtiname. Tuo būdu baigiame balsavimą. Dabar pereiname prie 11 mūsų darbo tvarkės punkto viešasis klausimas - kova su jaunimo nedarbu prašyčiau tylos, galimi sprendimo būdai. Šis klausimas rengiamas pagal ponios Zdrizlevską pranešimą savo iniciatyvą. Moterų komitetas ir kultūros komitetas pareikš savo nuomonę šiuo klausimu prieš suteikdama žodį mūsų kvestiniam svečiam norėčiau pirmiausia suteikti žodį mūsų pranešėjai. Jis pristatys temą. Šią temą mūsų komitetas jau svarstė ne vieną kartą, vadovaujant e, Emily Turinen. Aš e, pateikiau žodinį klausimą, e, plenarinėje sesijoje buvo priimta rezoliucija šiuo klausimu ir mūsų darbas davė vaisių. Per prieš paskutinę vadovų tarybą ir e, tariantis dėl daugiametės finansų programos valstybių vadovai ėmėsi strateginės iniciatyvos jaunimo garantijom skirti 7 milijardus eurų. Mes parengėme du pranešimus dėl Europos socialinio fondo ir dėl bendrojo reglamento skirto struktūriniam fond, fondam. Bet manau, kad dar reikia skirti papildomą dėmesį kovai su jaunimo nedarbu. Ir dabar suteiksiu žodį mūsų pranešėjai šiuo klausimu, ponai Katažinai Skrisdlevskai. Prašom, gerbiama pranešėja. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėmiai kolegos, ponios ir ponai. Pranešimą rengdama analizavau, kokiais ištekliais šiandien gali pasinaudoti jauni žmonės. Ir kai kurie dalykai jau egzistuoja, kai kurios garantijos jau egzistuoja. Esu įsitikinusi, kad šiuo metu tiesiog reikalinga naujai pažvelgti į problemą, nes turime rasti sprendimų, kurie leis garantuoti ilgalaikę raidą ir spręsti jaunimo nedarbo struktūrinės problemas. Tai yra, mes turime kalbėti apie švietimą ir rinkos poreikius ir švietimą bei mokymą praktinių profesijų. Mokyti reikia jaunimą to, ko reikia darbdaviams rinkoje tam, kad galų gale ir ateityje atsirastų rinkoje naujų darbų. Ir tuo turi užsiimti visos susijusios institucijos - švietimo, mokymo institucijos, darbdavių organizacijos, ministerijos atitinkamos, na ir aišku, patys žmonės turi būti suinteresuoti. Nebejotinai, kad reikia neformalios švietimo ir mokymosi sistemos tam, kad jauni žmonės galėtų kelti kvalifikaciją ir gilintis ne teorinėse sritise, e, plėsti ne teorinės žinias, o praktinius įgūdžius. Jauniems žmonėms reikia suteikti galimybę plačiau pasinaudoti informaciją, juos plačiau informuoti, kad jie galėtų a, nutarti, kokią pasirinkti profesiją, jau a, mokydamėsi vyresnėse mokyklos klasėse. Dar vienas dalykas tai pačių įmonių vaidmuo mokant ir šviečiant jaunus žmonas. Aš pati esu dirbusi versle, pradėjusi verslą ir tikrai skatinčiau jaunus žmonas išnaudoti turimus gebėjimus, išnaudoti savo talentą ir imtis darbo. Bet jiems reikalinga tam tikra administracinė valstybės pagalba bei galimybę pasinaudoti tam tikrais ištekliais. Pavyzdžiui, valstybės narės turi skirti tam tikrą dalį biudžeto, mokant jaunimą, pertvarkant, e, restruktūrizuojant patį mokymą, nes e, tokia investicijai reikalingos lėšos vargu ar atkeliaus iš kitų šaltinių. Dar vienas dalykas, kad jaunimo įdarbinimas suteiktų, nebejotinai suteiktų naują postumį ekonomikos raidai. Taigi, grįžtu prie vieno dalyko, tai yra atotrukis tarp žinių ir praktinių įgūdžių iš vienos pusės ir kitas dalykas ir kitas dalykas um, atitinkamų darbo vietų kūrimas rinkoje. Pirmininkė pertraukė kalbėtoje ir sako, jūs užduokite, prašom, klausimus mūsų svečiams, kad jie paskiau, darydami savo pranešimus, galėtų atsakyti į tuos klausimus. Pranešėja. Labai džiugu, kad šiandieną klausime dalyvauja specialistai, nes tvirtai tikiu, kad pranešimai jaunimo paramos klausimais ir susipažinimas su specialistų patirtimi, jų analizės išvadomis bus naudingas. Tikrai tikiu mūsų ekspertų kompetenciją ir manau, kad bus galima išsamei aptarti jaunimo nedarbo ir paramos jaunimui problemas. Manau, kad po to bus tobulinamas ir mano pranešimas ir jisai bus daug naudingesnis negu be specialistų pagalbos. Jaunimo nedarbas rūpi mano įsitikinimu, visoms valstybėms narėms ir apskritai visoms pasaulio šalims, nepriklausomai nuo jų politinės ideologijos. Manau, kad užimtumo komitetas sugebės parengti dokumentą, kuriame bus dė, siūlomos veiksmingos priemonės, taip pat ir tinkami jaunimo nedarbo problemos sprendimo būdai. Ir kad ateitie mes galėsime kalbėti ne apie prarastąją kartą, o apie lūkesčių įsipildymo kartą. Ačiū, yra keturi kvestiniai svečiai. Mes matome, kiek daug mūsų komiteto narių yra šiame klausime. Turime penkis kvestinius svečius, dėja jie visi yra vyrai. Suteiksiu toliau žodį e, mūsų svečiui, atsiprašau, jeigu neteisingai ištarsiu pavardę. tai Jogailos universiteto Krak Krokuvoje atstovui, ponui Gornijak. Penkios minutės jums, prašom. Dziękuję e, bardzo Pani Przewodnicząca. E, Ačiū pirmininkė. Pasitaiko, kad jauni žmonės išnaudojami, yra jaunimo nedarbo problema, tai aktualu daugeliu valstybių narių, todėl džiaugiuosi, kad politikai tai žiūri su atsakomybė. Ir aišku, tokio darbo sąlygos labai svarbios, svarbu investuoti į jaunimo kapitalą. E, tai turės įtakos Europos e, augimui ir plėtrai, ypač atsižvelgiant į demografinę situaciją. Ir tai, kad e, trūksta darbo galimybių, yra svarbu ir komisija sureagavo savo strategijoje dėl garantijų jaunimui siekiama užtikrinti, kad jaunesni negu 25 metų jauni žmonės turėtų galimybę mokytis, turėtų galimybę įgyti darbo e, praktiką. Ir žinoma, čia kyla įvairiausių klausimų susijusių su praktikantais. Ši politika siejasi su mechanizmu, mm skirtų problemoms spręsti. Garantijų jaunimui sistema reiškia, kad jaunimo nedarbą lemia tai, kad jaunimo įgūdžiai netinka darbdavių lūkesčių, darbdaviai nenori investuoti į mokymą, į tai, kad jaunimas įgytų tų įgūdžių ir turime akcentuoti, kad jaunimo nedarbas yra platesnio nedarbo dalis, yra tam ir institucinių priežasčių. Daugelį valstybių narių tų įvairių priežasčių derinys lemia nedarbą. Ne, negalime nepaisyti, kad tai turi įtakos bendram nedarbui, kalbant apie ekonominį nuosmukį ir ekonominį netikrumą. Uh, Tai reiškia, kad e, nyksta darbo vietos, naujos nekūriamos. Į kiekvieną darbo vietą taiko nemažai norinčių. Tai e, taip pat atsitinka, kad e, na, žmonės netenka darbo ir į jų vietą niekas neteina dirbti ir platesnėme kontekste tai nesprendžia nedarbo problemos. Jei remsime tam tikras demografinės grupės, tai uh, kils rizika kitoms grupėms. Valstybės narės e, turi siekti mažinti e, nedarbą, ir galvoti apie visas darbo grupės, ir apie jaunimą, ir apie moteris, ir, ir apie vyresnio amžiaus žmonės, kurie neteko darbo dėl sunkios įmonių padėties nes, nes aišku, nuo krizės kenčia visi. Jaunimo nedarbas kelia um, rizika ir tai yra pavojinga dėl to, kad dėl, uh, dėl politikos yra žmonių, kurie nepatenka į švietimo sistemą. Dėl asmeninių priežasčių galbūt. Uh, yra bandančių ieškoti darbo, bet e, nerandančių. Reikėtų galvoti apie tai, kad reikia kurti darbo vietas, ypač tose vietose, kurios e, panaikintos ir e, žmonės turi turėti galimybę mokytis. Deja, nedarbo problemai spręsti skirti politiniai instrumentai jaunimui nepadeda yra esminių kliučių um, jauniems žmonėms, pavyzdžiui, uh, įgyti verslumo įgūdžių, yra institucinių uh, taisyklių uh, turinčių įtakos įmonėms ir jaunimui iš tiesų yra dar sunkiau pradėti verslą ir sėkmingai jam vadovauti negu kitiem. Uh, galima būtų išskirti dvi konkrečias grupės - tie, kam nėra dar 25 ir, um, ir tie, kas yra vyresni, tarkim, kas ilgiau mokosi. Tai aišku, galimybė jiems, kad nerasti darbo yra mažesnė. Viską reikėtų įvertinti iš kito požiūrio taško numatomos priemonės e, turi būti ilgalaikės plėtros plėtra, e, programos e, dalis. Reikia galvoti apie tai, kas bus daroma po krizės. Reikia pagrindų programų. Komisija paskelbė komunikatą dėl jaunimo nedarbo ir švietimo ir žinoma, tai, ką daro komisija, labai svarbu. Visos valstybės narės turi šviesti, mokyti jaunus žmonės kaip įmanoma geriau. Uh, Jaunimas yra labai judus. Tai reiškia, kad kiekviena valstybė narė um, gali, gali mokyti ir iš kitur atvykstantį jaunimą ir gali siūsti savo jaunus žmonės. Tad reikia jaunimui skirto uh, priemonių paketo. Uh, Tačiau gali atsirasti ir lūkesčių, kad valstybių, valstybių, valstybinės institucijos privalo parengti e, jaunimą darbo rinkai, tačiau viską lemia turbūt ne tik kiekybė, bet ir kokybė, viskas priklauso nuo to, e, kiek yra darbo vietų. Žinoma, reikia gerinti kokybę. Tačiau, tačiau reikia gerai parengti žmonės. Didžiausia problema yra susijusi su tais, kas neturi galimybės įsidarbinti, ne, neturi įgyję išsilavinimo. Bet kartais pasitaiko, kad ir įgyję išsilavinimą negali įsidarbinti. kalbant apie garantijas jaunimui, tai siekis yra sukurti geresnės kokybės švietimo sistemą ir pagerinti galimybę įgyti tą um, e, išsilavinimą. Tai, kad yra didesnis e, poreikis ir paklausa, nereiškia, kad bus kokybiškesnė pasiūla. Turime užtikrinti uh, kad e, švietimo sistemoje dirbtų geri dėstytojai ir e, valstybių narių e, situacija labai čia skirtinga yra. Kai kuriuose valstybėse profesinis mokymas teikiamas jau labai senai. Ir nėra prasmės, pavyzdžiui, siūlyti darbo praktiką poros mėnesių, jeigu ji bus nekokybiška. Ne Komisija tai turėtų turbūt prašyti ir aišku, komisija turėtų telkinti tarptautiniam bendradarbiavimui, turėtų būti galimybė pasinaudoti Europos socialiniu fondu. Turime, aišku, užtikrinti, kad viskas būtų atsargiai gyvendinama, reikia laikytis e, teisės aktų reikalavimų. Aišku, reikia investicijų, kurios duotų e, gražos reikia programų, kurios remtų novatoriškas iniciatyvas. tokią politiką reikėtų nustatyti Europos lygmeniu. Sprendimai turi būti e, numatyti pačioje sistemoje ir tai turėtų būti galima remti per Europos socialinį fondą. Turime užtikrinti Aišku, bendro poveikio nebus galima išmatuoti. Jaunimo garantijos nemažas iššūkis valstybėm narėm, bet jaunimą verta investuoti, nes ilgainių graža bus. Dėkui, toliau sutiksiu žodį ponui Müller Wolfgang, jis atstovauja Vokietijos federaliniai užimtumo agentūrai Briuselyje ir siūlau nesekti prieš tai kalbėjusio pranešėjo pavyzdžių, nes jis kalbėjo 8 minutės, o ne 5. Taigi jūs turite 5 minutės. Dėkui, ponė pirmininkė. Gerbiami komiteto nariai. Manęs paprašė pristatyti vieną konkrečią programą, kurią įgyvendina mūsų federalinė užimtumo agentūra ir ministerija. Taip pat pakalbėsiu ir apie jaunimo garantijas. Žinome, kad situacija šioje srityje Vokietijoje yra pakankamai gerai. Mes praktiškai gyvendinome jaunimo garantijų sistemą. Ta programa, kurią pristatysiu, vadinasi Mano gyvenimo darbas. The Job of My Life. Ši programa vyksta 2013-2016 metais skirta lėšų yra 130 milijonų eurų. Trumpai pristatysiu, kokia tai programa. Pirmiausia, mes norime pasakyti, kad mes pasisakome už Europos darbo rinką, subalansuotą europinę darbo rinką. Mes pasisakome už uh, mobilumą, už judumą. Mes e, naudojamės Eures tinklu, kurį visi žino. Partneriai turi susitarimus ir gali užsimti įvairią tarp valstybinę bendradarbiavimo veikla šioje srityje. Tai yra, pavyzdžiui, ieškant kandidatų konkrečioms darbo vietoms, bet taip pat gali dalyvauti ir visose e, europinio lygio projektuose. E, pirmiausia, tai turi būti atitinkama darbo vieta, kuriai reikia kandidato, kuris neturėtų darbo. Žinome, kokia jaunų žmonių situacija yra Europos darbo rinkoje. Jam ne tik sunku patekti į darbo rinką, bet sunku gauti ir atitinkamą uh, apmokymą ir tolesnį mokymą. Vis daugiau jaunimo tampa ilgalaikiais bedarbiais. Žinome, kokios yra problemos, jos e, puikiai yra nustatytos, taip pat ir mobilumo srityje, kas gali būti judus, kas ne žinome, kodėl ne visuomet judumas yra įmanomas. Ir mūsų programa ir skirta didesniam judumui užtikrinti. Kartais ne visuomet yra lėšų e, žmonėm, kurie atvyksta iš kitos ES šalies, lėšų jiem integruotis į gyvenimą, į darbo rinką. Taigi mūsų programa e, siekia paremti jaunus žmonės, padėti jiem gauti tinkamą profesinį pasirengimą ir susirasti darbą. Šioje programoje dalyvauja ne tik priimančioji šalis, bet ir kilmės šalis. Ir jauno žmogaus remimas pagal šią programą prasideda kilmės šalyje e, jis supažindinamas e, su būsimomis e, sąlygomis, jis taip pat kilmės šalyje gali išmokti kalbą tos šalies, į kurią planuoja važiuoti. Kadangi neturiu labai daug laiko savo programai pristatyti, tai šiek tiek praleisiu ką buvau numatęs pristatyti, viską turite dokumentacijoje. Taigi, matote, Vokietijoje yra kalbų kursai, manome, kad čia yra pagrindinė sąlyga jaunimui uh, siekiant gauti darbą kitoje šalyje, tai yra jis turi mokėti e, tos šalies kalbą. Į Vokietiją atvykstantis jaunimas ne visuomet savo kilmės šalyje gali išmokti kalbos, todėl Vokietijoje tokie kursai yra organizuojami. Taigi, e, vienas iš būdų padėti jaunimui yra tokie kalbų kursai, jie yra finansuojami tą mes siūlome. Ir kaip jau minėjau, šiame procese dalyvauja ir kilmės šalis, ir priimančioji šalis. Šiuo atveju būtų Vokietija. Kalbant apie jaunimo mobilumą, reikia pasakyti, kad tai nėra kokia nors neišsprendžiama problema. Nu, čia. Vokietijoje vyksta nemažai diskusijų tą temą, kai įdarbiname kvalifikuotus žmonės iš kitų Europos šalių, regis nuskriaudžiame savo piliečius. Mūsų piliečiai netenka darbo. Kai kuriuom šalims gali kilti rizika, kad jų visas jaunimas išvažiuos į kitas šalis dirbti, taps prarastąją kartą savo šalyje. Šias E, kaip jau minėjau, mūsų programai yra skirta 130 milijonų eurų ir jei mes padalinsime tą sumą, pagalvodami apie tai, kiek žmonių galėtume su ją paremti. Žinome, kad yra 7,5 milijono e, jaunuolių neturinčių darbo. Tai yra nemažas skaičius. Jei tas lėšas panaudotume visų jaunuolių poreikiams, tai galbūt pavyktų išvengti smegenų nutekėjimo, protų nutekėjimo, protų nutekėjimo kilmės šalise. ko gero jau mm, turiu baigti savo kalbą ir dabar laukiu klausimų. Dėkoju. Suteiksiu žodį ponui Masimiliano Mašerinį. Kita mūsų kalbėtojų, Maskerinį, pasitaiso pirmininkė. Jis yra Eurofound, Eurofound atstovas E, taigi, žodis jums. E, skiriu tik penkias minutės. Suprantu, kad viršysite skirtą laiką, bet vis tiek skiriu penkias minutės. E, Ponos ir ponai, ekscelencijos garbus parlamento nariai, laba diena. Ir pirmiausia, noriu padėkoti, kad pakvietėte mane į savo klausimą. Aš trumpai pristatysiu rezultatus tos medžiagos, kuri jums pateikta dėl jaunimo garantijos. Ir apskritai, apie ką mes kalbame. Jūs žinote, kad jaunimo nedarbas yra labai skaudi problema, nes netaip seniai buvo 5,7 milijonai nedirbančių jaunų žmonių ir jų skaičius auga. Ir jaunimo nedarbas, aišku, labai daug kainuoja valstybei nes yra neuždirbami pinigai, nesumokami mokesčiai, nesinaudojama transporto sistema ir kasmet Europai tai kainuoja apie 153 milijardus eurų. Taigi padėtis tikrai Europos neturi tenkinti. Valstybės narės labai aktyviai rengia ir įgyvendina įvairias priemonės, kurios turėtų padėti jauniems žmonėms a, naujai įsilieti į darbo rinką, imasi įvairių priemonių, kad a, baigę mokslus jaunuoliai galėtų rasti darbo bandoma tiesiog sudaryti palankesnės jaunimo įdarbinimo sąlygas, perorientuoti pro mokymo programų turinį, bet palengvinti pereimą nuo mokyklos suolo į darbo rinką. Tačiau daugelis tų iniciatyvų iš tiesų jas sunku įvertinti, sunku pasakyti, kuri iš taikomų priemonių duoda didesnį efektą. Kita vertus, bendrai sutariama, kad jaunimo garantijų sistema tikrai būtų ir yra naudinga integruojant jaunus žmonas į darbo rinką ir į visuomenę. Ir kad tokia sistema, garantijų sistema, padės ateityje sumažinti valstybės uh, viešojo sektoriaus patiriamas išlaidas. Aš manau, kad um, verta pasižiūrėti į Suomijos patirtį, apie kurią, manau, kolega kalbės. Pagal Suomijos modelį, tai pirmiausia, aišku, yra tas ta bendra sistema, kuri taikoma visiems. Kitaip sakant, kiekvienam yra parengiamas asmeninis planas, kuris padeda geriau susiorientuoti jaunam žmogui. O tada jau taikoma garantijų sistema skirta, pavyzdžiui, mokymui arba darbo vietai susirasti. 2010 metais atlikus vertinimą Suomijoje buvo nustatyta, kad maždaug 80 procentų programos dalyvių atveju taikoma sistema pasiteisino. Kalbant apie garantijas jaunimui, svarbu atkreipti dėmesį į tokį dalyką, kad paslaugos turi būti pritaikytos jaunų žmonių poreikiui. Tiek tada, kai teikiamos paslaugos, kad nuo mokyklos suolo ar universiteto suolo būtų sklandžiai įsiliejama į rinką, tiek ir skatinant e, spręsti nedarbo problemą dar prieš jai faktiškai susidarant, atsirandant. Ir tokiu būdu jaunimo garantija užtikrintų tam tikrą galimybę įsidarbinti. Bet nepamirškite, reikia galvoti ne tik apie darbą artimiausioje perspektyvoje, bet ir ilgalaikiai perspektyvoje, o Suomijoje bei Švedijoje šioje srityje tikrai daug problemų. Dar vienas dalykas, kad jaunų žmonių negalima palikti spręsti problemų savo jėgomis. Jie turi pasitikėti institucijomis, nes dabartiniu metu jaunimas nelabai patikliai vertina valstybės institucijų priemonės, bet jų priemonės, viešojo sektoriaus priemonės yra absoliai, absoliučiai būtinos, kad e, jauni žmonės pasirenktų darbui. Todėl reikalingi ilgalaikės perspektyvos požiūrių naudingi sprendimai ir reikėtų vengti tų sprendimų, kurie gali išspręsti problemas tik vieneriem ar dviejiem metam. Dar vienas svarbus dalykas, kad jaunimo garantijos reiškia, jog struktūrinės darbo rinkos prieigos problemas yra sprendžiama ne vienašališkai, nes jaunimo garantijų sistema turėtų užtikrinti visą grandinę integravimosi į darbo rinką, pradedant stažuotėmis, uh, darbo vietose, pereinant tam tikras pakopas, kol asmuo įsidarbina. Aišku, labai sunku šią garantijų sistemą įgyvendinti dėl to, kad valstybių narių pasirengimas sistemos įgyvendimui nėra vienodas. Ir galėtume išskirti du tokius dalykus. Pirmiausia, tai yra pačių garantijų taikymas ir po to to taikymo būdai. Tai yra paslaugos, kokiomis kurios yra teikiamos ir ar tik tomis paslaugomis būtų apsiribojama, Tai vienas variantas. Kitas dalykas, ar po to, kai jau suteiktos paslaugos asmuo įsidarbina, yra stebima, kaip jam sekasi ir įvertinamas paslaugų veiksmingumas. Darbo organiza, tartutinės darbo organizacijos paskaičiavimais visą tai gali kainuoti 21 milijardą eurų. Aišku, viskas priklauso nuo pasirinktų tos schemos apimties. Bet vienaip ar kitaip Eurofondas vykdo savo tyrimą, kaip galima, e, aiškindamasis, kaip būtų galima panaudoti jaunimo garantijų sistemą. Taigi, kaip jau minėjau, ponios ir ponai, yra netenkama 153 milijardų eurų per metus. Tiek kainuoja mūsų neveiklumas uh, šioje srityje. Todėl labai svarbu pasižiūrėti, kas jau daroma, kaip taikomos jaunimo garantijos sistemos ir perkelti jas ir paskleisti jas plačiau. Be to, nereikia pamiršti, kad jaunimui teikiamos garantijos yra ilgalaikė investicija, kuri duoda rezultatus neiškart ir galiausiai turėtume pagalvoti apie tai, kas nutiks, jeigu dabar mes neintegruosime jaunų žmonių į darbo rinką. Mes tiesiog prarasime visą kartą žmonių. Ačiū visiems uždėmesi. Dėkoju. Dabar suteiksime žodį ponui Kimo Ruth. Jis yra Suomijos ekonomikos ir užimtumo ministerijos darbo rinkos patarėjas. Turbūt nedaugelis ministerijų, nedaugelie šaly, šalių viena ministerija užsimtų žimtumo ir ekonomikos klausimais, bet Suomijoje taip yra. su Suomijos parlamentu jau esame svarstę netaip seniai šį klausimą. Taigi, pona Rūt kviečiu ir irgi įsivaizduoju, kad jis kalbės maždaug 8 minutės. Prašom. Dėkui. Ačiū pirmininkė. Kaip minėta, pristatysiu Suomijos jaunimo garantijų modelį kuris pradėtas įgyvendinti nuo šių metų pradžios. Buvo e, tam tikrų e, reformų e, jaunimo garantijų srityje ir prieš porą metų, tačiau nuo šių metų Suomijos e, vyriausybė įdėgė e, visuminį jaunimo garantijų modelį, tai e, apima tarybos rekomendacijas, dėl kurių apsispręsta vasarį. Norėčiau pristatyti pagrindinius elementus mūsų jaunimo garantijų modelio, tačiau prieš tai darant norėčiau pateikti šiek tiek faktų apie nedarbo situaciją Suomijoje. Ja Pas mus dabar nedarbas yra apie 19 procentų, tai yra šiek tiek daugiau negu sąjungos vidurkis ir Suomijai tai didelis lygis yra, dėja, dėja nemažėja, kadangi ekonomika nuo 11 labai mažai auga, tačiau kas būtų teigiama, kaip jau minėta, kad nedarbo laikotarpiai Suomijoje jaunim, tarp jaunimo yra e, pakankamai e, trumpi ir tik tai 20 procentų nedirbančio jaunimo nedirba ilgiau negu 3 mėnesius. darbo biržos turi parengti darbinimo planą jaunimui per pirmas dvi savaitės jaunimo nedarbo. Ir turėčiau pasakyti, kad jaunimo nedarbas yra labai svarbus vyriausybės darbo tvarkėje, tai buvo įtraukta ir 11 vyriausybės programą. Na dabar apie garantijas. Tai sistema yra dviejopa. Pirmoji tikslinė grupė yra jaunimas iki 25 metų, kurie nesenai baigė E, mokslus ir e, čia tikslas yra, kad jie turi e, būti įdarbinti per pirmus tris nedarbo mėnesius ir yra suteikiamos mokymosi garantijos ir iš esmės tais pačiais metais, kai baigia bazinį mokymą, turi turėti galimybę įsidarbinti. Ir E, vyriausybė jaunimo garantijų sistemai e, skiria per metus apie 60 milijonų eurų ir tai yra iš tiesų neįtikėtina, kai, e, kai biudžetas Suomija dabar yra toksai suvaržytas. O laikinų įgūdžių programai yra, yra numatyti 52 e, milijonai eurų e, per metus 14-16 laikotarpiu. Ką apima jaunimo garantijos? Tai yra daugiau mokymosi galimybių jaunimui. Mhm ir mokymosi vietų padidinom iki 2100 ir tai paskirstita e, pagal, pagal regionus atsižvelgiant į tai, kiek jaunimo kiekviename regione. Turbūt žinote, kad skirtumai tarp regionų Suomijoje nemažai yra. Ir e, gyventojai yra susi, susitelkę koncentruoti iš esmės miestuose. Uh, Taip pat, e, kalbant apie jaunimo garantiją, e, garantijas, e, keičiame atrankos kriterijus, kaip atrenkami mokymosi asmenis. Ir tarkim, jeigu žmogus neturi antrinio lygio kvalifikacijų, jam suteikiamos yra galimybės, taip pat didiname praktikos galimybės ir e, e, taip pat yra e, numatyta kompensacija darbdaviams už siūlomą darbo praktiką 800 eurų per, per mėnesį. Taip pat didiname išteklius ir viešo, viešosiose tarnybose, darbo biržose. Dar Papildomų išteklių yra numatyta ir e, atlyginimo subsidijoms tam, kad būtų galima jaunų žmonės mokytis, tačiau e, išteklių nepakanka. Turime gerinti ir koordinavimų e, tarnybų darbą, didiname vietos lygmenių savivaldybių atsakomybę, kad savivaldybės uh, būtų atsakingos už orientavimą ir konsultavimą po to, kai e, yra e, baigta jau vidurinė mokykla. Taigi atsakomybė yra e, plečiama ir ne tik tai švietimo įstaigos, bet ir savivaldybės prisijama atsakomybę už konsultavimą tų, kurie yra baigę vidurinį išsilavimą. Taip pat um, siekiame uh, įtraukti ir, tų, ir tą jaunimą, uh, kur, kuris uh, yra atskirtyje. Ir tas modelis uh, bus dėgiamas visoje šalyje. Labai svarbu identifikuoti tuos jaunus žmonės, kurie yra atskirti nuo darbo rinkos, nuo švietimo. Ir pabaigai, pirmininkė, norėčiau pabrėžti kad galvodami apie jaunimo garantijų modelį suvokėme, kad reikia visuminio modelio. Kalbėjau apie politikos ryčių koordinavimą, bet taip pat reikia pažymėti, kad reikia. Uh, kompleksinio modelio, kad dalyvautų socialiniai partneriai, kitos visuomenės grupės ir planuojant priemonės ir jas įgyvendinant. Ir pagal Suomijos modelį turime darbo grupę, dirbančią visą vyriausybės kadenciją ir ji koordinuoja kaip tik tai, kaip yra gyvendinama jaunimo garantijų e, sistema, e, įvairios visuomenės grupės e, labai aktyviai dalyvauja vertinant ir gyvendinant ir koordinuojant veiklą. Dėkui, pirmininkė. Dėkuoju. Dabar suteiksime žodį paskutiniam mūsų svečiui, tai yra jaunimo forumo pirmininkui. Prašom. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbiami svečiai, gerbiami komiteto nariai. Šiandien atstovauju jaunimo forumui, kuris vienyje nacionalinės jaunimo tarybas, jaunimo organizacijas. Mes esame jaunimo balsas, kurį eh, Europos Sąjungos institucijos vis labiau išgirsta. Jaunimo užimtumas yra vienas svarbiausių mūsų veiklos aspektų nuo 2008 metų. Šiais krizės laikais, kai kenčiama nuo uh, biudžeto mažinimo priemonių turime suprasti, kad jauniems žmonėms reikia paramos, reikia investicijų šioje srityje, ne tik, kad užtikrintume pagarbą jaunimui, bet kad užtikrintume ir socialinę e, e, tinkamą situaciją visuomenėje. 153 milijardai eurų tiek jaunimo nedarbas kainuoja valstybėms e, nes tiek sudaro socialinės išmokos ir kitos jaunimui, nedirbančiam jaunimui skirtos išmokos. Gaila, kad kai kurios valstybės narės visiškai nenori investuoti į jaunimą. Net iki ekonomikos e, krizės jaunimo nedarbas buvo du kart didesnis negu kitų visuomenės sluoksnių, negu kito amžiaus grupių nedarbas. Dėl to E, komisija 12 metų gruodžio mėnesį paskelbė komunikatą skirtą jaunimo nedarbo problemoms spręsti tame komunikate. Atsispindėjo mūsų siūlomos iniciatyvos pagerinti jaunimo e, įėjimą į darbo rinką, e, suteikti jaunimo garantijų, numatyti jaunimo garantijų sistemą ir organizmo mokymą ir rengimą. Jaunimo garantijų sistema yra ypač svarbi. Ir Jaunimo forumas džiaugiasi, kad galėjo prisidėti prie šio komunikato rengimo. Komunikatas yra ambicingas, jisai supranta, kokia specifinė yra jaunimo situacija, kad jie neturi daug lėšų, kad jų socialinė apsauga yra ribota. Aišku, kad jauni žmonės dėl to gali būti labiau diskriminuojami darbo rinkoje. Mes ne vieną kartą pabrėžėme šias problemas ir džiaugiamės, kad jos dabar yra suprantamos ir pripažįstamos. Europos komisijos pozicija į jaunimo nedarbą taip pat yra pasikeitusi ir atspindi tą sudėtingą situaciją. Supranta, kaip svarbu šioje srityje, sprendžiant jaunimo nedarbo problemas, bendradarbiauti su jaunimo organizacijomis siekiant užtikrinti jaunimo garantijų sistemų įgyvendinimą. Mes tikimės, kad e, visos valstybės narės pasirems Suomijos pavyzdžių ir sieks visokiojopo įvairių e, institucijų ir visuomenės sluoksnių dalyvavimo sprendžiant jaunimo problemas. Mūsų išsakytos mintis rado dirba ir šiame Europos demokratijos, šioje Europos demokratijos būstinėje, Europos e, parlamente. Kalbant apie jaunimo garantijas, pagal kurias jauni žmonės laikomi tie, e, kurie yra iki 25 metų amžiaus, nors mes norime, kad tai būtų iki 30 metų amžiaus, tikimės, kad ši sistema taps dar vis labiau visą apimanti ateityje. Deja, numatyta daugiametėje finansinėje programoje tam skirti tik 6 milijardus eurų, nors uh, tam reiktų 21 milijardo eurų. Turint galvoje, uh, kad vien administravimui ES numatyti 8 milijardai eurų, eurų tai tie 6 milijardai skirti jaunimui yra tikrai tik lašas jūroje. Turime užtikrinti visapusiškas investicijas į jaunimą, jaunimo problemų sprendimą. Turime e, siekti, kad būtų specialios jaunimo orientuotos įdarbinimo paslaugos, kad kiekvienas jaunas žmogus gautų galimybę gauti kokybišką mokymą. Ir uh, susirasti atitinkamą darbą. Džiaugiuosi, kad prieš mane kalbėjo kolegos pabrėžė, kaip svarbu užtikrinti kokybinį, e, kokybišką švietimą ir kokybišką profesinį rengimą. Labai svarbu, kad jaunimas nebūtų diskriminuojamas darbo rinkoje dėl savo amžiaus ar dėl nepakankamos patirties tam tokiam požiūriui jaunimo, mm, jaunimas labai e, pritarė. Jaunimai yra realis, jaunimas žiūri į situaciją realistiškai, nori, kad būtų užtikrintos jų teisės darbo rinkoje, nes tai reis užtikrinti Europos socialinį ir ekonominį stabilumą. Užbaigdamas noriu padėkoti kad pakvietėte mane į šį klausimą kaip jaunimo forumo atstovą. Dėkui. Džiaugiuosi, kad jaunimas uh, sugeba ne tik mm, ugningai išnekėti, bet ir moka tinkamai pasinaudoti numatytų uh, neviršė numatyto darbo, e, numatyto kalbėjimo laiko. Toliau suteiksiu žodį Ole Kristensen. Dėkoju. Turbūt daugelis man pritars, kad paminėti iššūkiai yra pagrindiniai iššūkiai, e, su kuriais susidursime per ateinančius keliarius metus. Daugelis jaunų žmonių neturi tinkamo darbo, negali tinkamai įsilieti į visuomenės gyvenimą. Norėčiau pateikti keletą klausimų. Kaip jaunimo garantijų sistemą galima sieti su ilgalaikiais įsipareigojimais, su ilgalaikėmis priemonėmis? kurios e, leistų spręsti šias problemas, taip pat ir ilgalaikės perspektyvos prasme. Jaunimas konkuruoja su vyresniais žmonėmis darbo rinkoje. Kaip užtikrinsime, kad smulkus ir vidutinis verslas prisidėtų prie jaunimo lengvesnio patekimo į darbo rinką. Dar vienas klausimas. Europos vadovų taryba skiria, skiria pakankamą dėmesį jaunimo nedarbui. Kaip jaunimo nedarbas siejasi su socialinėmis problemomis visi žinome, bet kaip turime, mm, kaip jūs siūlytumėt e, socialinę prasme spręsti jaunimo nedarbo problemas? Pone Klyvėti, po to ponė Blinkevičiūtė. Dėkui, ponė pirmininkė. Nors e, šią e, savaitę vyksta frankofonijos savaitė, bet aš vis tiek kalbėsiu rumuniškai. E, despre femei în mod special. Uh, iată că nu am auzit uh, uh, precizări, nu am auzit... Kyla nemažai klausimų ir apie jaunų moterų nedarbą. Deja, nieko neišgirdau iš šios dienos šiandien kalbėjusių prelegentų. Moterų, jaunų moterų nedarbo klausimas yra taip pat labai svarbus. Dabar moteris irgi daug jo mobilesnės negu anksčiau. Ir jos e, Europos Sąjungoje darbo rinkoje konkuruoja su jaunais vyrais. Taigi, ką galėtumėt pasakyti apie šį aspektą? Be to, moteris dažnai kaltinamos, kad nepakankamai linkę gimdyti vaikus. Buvo taip pat kalbama apie bendrą Europos darbo rinką. Aš labai pritarčiau tokiai idėjai. Bet kaip galėtume sukurti tą bendrą Europos darbo rinką? žinome, kad yra valstybių narių, kurios prašė e, komisijos numatyti tam tikrus apribojimus jų darbo rinkom. Pone Blinkevičiūtė. Pirmininkė, dėkuoju visiems pranešėjams. Ir iš tikrųjų aš iš karto noriu sutikti su jaunimo forumo vadovu. Iš tiesų 6 milijardai eurų, kurie numatyti, buvo numatyti vadovų tarybos naujoje finansinėje perspektyvoje dėl jaunimo garantijos, tai yra mizeris, tikrai per maža suma. Juolab, kad mes žinom, kad dėl jaunimo nedarbo netenkama kasmet 153 milijardų kasmet. Tai padalinkime tuos šešis milijardų septyniem metam 28 valstybėm, tai iš tikrųjų vaizdelis būtų nekoks ir vargu ar su, sulauksim tikėtino rezultato, bet vėlgi čia labai reikia e, na, susitelkti ir tikėtis gerų dėrybų Europos parlamentų su vadovų taryba, įsitraukiant, aišku, ir pilietiniai visuomeniai, ir jaunimui savo valstybėse, kad ta suma šiek tiek užauk, išauktų. Kitas momentas. Iš tiesų, Noriu atkreipdėmėsi štai ir ką. Pasižiūrėkim, tie jauni žmonės, kurie neturi įsilavinimo ir profesijos, žinoma, jie nesuranda darbo, jiems sunkiau jį surasti. Bet nemažas procentas yra ir jaunuolių, kurie baigia net aukštasias mokyklas, turi profesiją, bet negali susirasti darbo. Štai kelkim klausimą, kodėl, ir čia žiūriu į gerbiamą profesorių iš Krokovos, kodėl taip yra. Ar mes iš tikrųjų rengiam tokių profesijų žmonės, kurie yra reikalingi šiandienos ir rydienos darbo rinkoje. Ar veikia tas tinkamas stebėsenos poreikio prognozavimo mechanizmas, Ar mes rengiam tik tai dėl to, na, kad nuo seno rengiam tokią profesiją ir tiek, ir jokių pokyčių. Aš manau, kad čia labai svarbus momentas ir kokia būtų jūsų nuomonė dėl to, ką turėtų daryti valstybės narės, ką turėtų daryti Europos komisija, kad švietimo sistemos pasiūlą ir darbo rinkos poreikį galėtumėm subalansuoti. Dar vieną dalyką E, kada Vokietijos atstovas darė pranešimą dėl jaunimo mobilumo, aš iš tikrųjų sutinku, kad jaunimo dalis yra pati mobiliausia ir ne visada ją reikia skatinti, jaunimas ir taip pastoviai juda ir aš čia matau tam tikrą grėsmę, kuri yra kai kuriuose valstybėse narėse, tame tarp ir mano Lietuvoje. Iš pradžių jaunas žmogus išvyksta iš provincijos, iš kaimo į sostinį, didžiosius miestus, kadangi jis ten negali įsitvirtinti. Kaimai miršta, provincija miršta. Po to, kai jis neįsitvirtina didžiosiuose miestuose, jis emigruoja į kitas ES šalis. Taip, į Vokietiją, į Didžiąją Britaniją, į Skandinavijos valstybės. Po to, jeigu ir ten negerai, jis patraukė už ES ribų. Todėl tas procesas yra pavojingas. Viskas, pirmininkė, baigiau. Elisabeth Morin-Chartier, puis Chabasoka. Merci, Madame la Présidente. Pone Chartier, dėkui. Pone pirmininkė, dėkui visiems kalbėjusiems. Labai įdomu buvo išklausyti jų minčių, turėčiau keletą klausimų. Pirmiausia, buvo pasakyta, kiek kainuoja e, mum tai, kad jaunimas neturi darbo. Turėtume paskaičiuoti, kiek nekvalifikuotų jaunų žmonių yra ES ir kiek koks procentinis jų dydis tektų Suomijai. Toliau, jaunimo garantijų sistema. Veikia tada, kai jaunimai, jaunimas patenka į mokymo e, sistemą, tas mokymas e, gali trūkti keturis mėnesius. jeigu nekvalifikuotas jaunimas ir jeigu jis nepatenka į tą jaunimo garantijų sistemą, ką jūs darote Suomijoje? Kaip jūs įtraukėte jaunimą į, į tą sistemą, kad jie nebūtų be jokios kvalifikacijos? kitas klausimas. Norėtume e, sužinoti, kaip jūs mažinate atskirti, kaip jūs e, tuos atstumtuosius įtraukiate į šią sistemą. Ir galiausia paskutinis mano klausimas. krizė. Krizės atveju jauno moteriam daug sunkiau patekti į darbo rinką nei jauniem vyram, net jei moteris yra labiau kvalifikuotos. Ar galėtumėt pateikti kokį nors Suomijos pavyzdį tą linkme? Dėkui. Čebas Sogor, o po to ponia Andželinį. Čebas Sogor, prašom. Thanks, yeah. Ačiū. Nu, buvo kalbėta apie stambius projektus, mes turime tam tikros patirties, vykdydami smulkesnius projektus pagal jaunimo integracijos programą ir etika bei etiniai dalykai ir verslumas yra, aišku, didžioji problema nes reikia įtikinti nemažai žmonių. Patirtis nėra vien tik tai teigiama, yra ir neigiamos patirties. Ministerijos, pavyzdžiui, gana priešiškai žiūri į nevyriausybinių organizacijų įsitraukimą, į jų savanorišką dalyvavimą, o aš asmeniškai tikrai manyčiau, kad ypač mažesnių nevyriausybinio organizacijų savanoriško darbo nauda yra e, labai akivaizdi ir svarbiausia, kad e, tie, kurie mokosi jau aukštesnėse klasėse, aukštoje mokykloje, turėtų, e, būtų tinkamai nukreipti toliau. Ačiū toliau, ponė Andželinė. Ačiū. Pirmiausiai noriu padėkoti kad pirmininkė suorganizavote šį klausimą, taip pat padėkoti mūsų svečiams už pranešimus. Ir noriu mūsų svečių paprašyti. Ar jūs negalėtumėte e, mums e, pateikti savo pranešimų kopijos? Nes juose yra įdomių statistinių duomenų. Ypač mane domina Vokietijos mokymo sistema. ta tema. Esu girdėjusi, kad tie dokumentai jau buvo pateikti, man ką tik e, pasakė kolegos, ačiū už tai. Ypač dar mane domina, kaip sakiau, Vokietijos mokymo sistema, nes panašu, kad ji duoda gerų rezultatų. Informacija man tikrai asmeniškai man naudinga, nes e, esu pranešimo apie jaunimą ir nedarbą rengėja Inko komitete. Ir norėčiau tokiu būdu dar kartą atkreipti visų dėmesį į tai, kad jaunimo nedarbas, ypač merginų nedarbas, yra rimta problema. Be to, nedarbas daug skaudžiau paliečia jaunas merginas negu uh, uh, vyrukus. Jaunų merginų neturinčių darbo rinkoje procentas yra kur kas aukštesnis. Iš tiesų, 60 procentų baigiančiųjų aukštasias mokyklas yra moteris. Jos greičiau įgyja mokslinius laipsnius, geriau mokosi, gauna geresnius pažymus, tačiau nepaisant to, jų daug mažiau įsidarbina. Todėl um, jų moks, nuopelnai moksle nebūtinai yra tiesiogiai sėtini su įdarbinimo galimybėmis. Ačiū. Ponas Sarkas. Ačiū, pana pirmininkė. Na ir mums visiems, kaip ir mūsų ekspertams, yra aišku, kad uh, ši diskusija svarbi ne tik akademinių lygių. Kitas dalykas. Visada reikia naikinti priežastis, o ne užsimti, kalbant mediciniais terminais, palėtyvėją terapiją. Todėl nedarbo mažinimo jaunimo tarpe iniciatyvos turi tapti praktinėmis priemonėmis. Ir aš turiu keletą klausimų gal iš tiesų valstybės, kurios labai kenčia nuo jaunimo nedarbo, turėtų ko pasimokyti. Todėl klausimas pirmiausia kolegai iš Suomijos. Atrodo, kad e, Suomijos administraciniai pajėgumai yra didžiuliai ir e, daug kas e, dirba būtent kovojant su jaunimo nedarbu. Man tiesiog įdomu, kiek iš tiesų valstybės pareigūnų užsieima jaunimo nedarbo problemos sprendimu. Kitas dalykas, kas pavyzdžiui vyksta tokiuose valstybėse narėse kaip Suomijoje, Švedijoje, ką jos mano apie, sakykime, saliginai šiaurinio modelio eksportą į viduržėmio regiono šalis. Koks būtų šių šalių patarimas mūsų pietinėms valstybėms? Ką mes turėtume keisti, kad uh, mūsų sistema taptų veiksminkesnė. Aš nesakau, kad Suomijos problemos yra ta pačios toms, su kuriomis susidurėma Ispanijoje arba Italijoje. Vokietija, pavyzdžiui, turi rimtą problemą. Ir tai yra Ir todėl svarbu, kad jaunimo nedarbo problema neaštrėtų toliau. Nemažiau tai svarbu ir mano šaliai. Pavyzdžiui, ar įmanoma, sakysime, pasinaudoti Vokietijos sprendimais, Vokietijos modeliu, bet kaip įmanoma labai mažomis sąnaudomis parengti aukštos kokybės specialistą, kas panašu atrodo daroma Vokietijoje. Nes mokymo ir švietimo uždavinys ne tik tai galvoti apie būsimą specialisto judumą. Ir dažniausiai beje, dėl ekonominių priežasčių žmonės netaip jau noriai išvyksta iš savo namų, bet kai jos jie išvyksta, tai tada svarbu, kad jiem būtų sudarytos vienodos sąlygos, kad jie nebūtų diskriminuojami svečioje šalyje. Pone Jaslovecka. Ačiū, ponė pirmininkė. Aišku, neįmanoma parengti e, modelio kiekvienai nedarbo, nedirbančių jaunolių grupiai. Ir kyla klausimas, kaip tada paruošti tas e, specifines sąlygas ir kiek reikalinga turėti konsultantų, kad būtų galima teikti konsultacinės e, profesinio orientavimo paslaugas. Dar vienas dalykas, e, kokioms veiklos sritims, kovojant su jaunimo nedarbu, reikia skirti daugiausia lėšų. Dar noriu paklausti, ar kai kalbame apie mokymo ir kvalifikacijos kursus, ar orga, rengiami a, ekonomikos mokslo kursai. Mūsųse 8 milijardai buvo minėta 8 milijardai lėšų suma kuri sumažėjo ir aišku, tai reiškia, kad programoms bus skirta mažiau lėšų, todėl kyla klausimas tokių programų, ar pavyks užtikrinti tokių programų kokybę ir kiek tai uh, bus efektyvu. Pone Esajam. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti ir kalbėtojams už labai įdomius pranešimus. Ponose Ir ponas Irkas sakė, kad taip, jaunimo garantijos yra labai svarbus dalykas, tačiau dėl kai ko nerimauju. Man kažkaip uh, atrodo, kad mes galime sukelti dabar nepagristus lūkesčius jaunimo tarpe. Jie gali labai daug tikėtis, todėl noriu paklausti štai ko. O kokie būtų pagrindiniai gerai veikiančios jaunimo garantijų sistemos reikalavimai, kokia jinai turėtų būti, kad jinai veiktų kokybiškai. Tai yra, ko reikia, kad jaunimo garantijų sistema veiktų sklandžiai ir veiksmingai. Nes kitaip mes visą laiką kartodami kaip malda jaunimo garantijų sistema galime nuvilti ir nepate, jaunimą ir nepateisinti jų lūkesčių ir sukelti nepagristus lūkesčius. Čia girdėjome, kad mūsų jaunimas yra labai realistiškai mąstanti visuomenės dalis ir žino, ko nori. Dėkui, aš pati norėčiau paklausti pono Müller Wolfgang apie jo programą Job of My Life. Reikia galbūt sakyti, tikėtis, kad jaunimas ne vienintelį tą darbą turės savo gyvenime, o daug darbų. Turėčiau tokį klausimą. Pristatant šią programą, sakėte, kad yra tam tikra protų nutekėjimo rizika. Europos Sąjungai vienas pagrindinių iššūkių e, yra toksai. Manau, į mobilumą reikia žiūrėti visiškai kitaip, negu anksčiau į tai žiūrėjome. Romos sutarties alfa ir omega punktas yra mobilumas. Jis garantuoja asmenų, paslaugų ir prekių laisvą judėjimą. Bet dabar turėdami galvoje dabartinę situaciją, mobilumą turime žiūrėti visiškai kitaip. Nes dabartinis mobilumas kertasi su tais tikslais, kurių siekiame, spręsdami užimtumo problemas jei iš periferijos žmonės vyksta dirbti į centrą, apmokyti už periferinių valstybių pinigus, už kilmės valstybių pinigus, toks modelis mums tikrai neprimtinas, kai iš periferijos vykstama į centrą, tikrai mes to nenorime. O kaip tada su jaunimo garantijų sistema? Aišku, kad patys mobiliausi yra jauni žmonės. Jei mes norime išlyginti makroekonominį disbalansą, tai turime siekti, kad tos periferijos išlaikytų savo e, gyventojus. Ir čia galėčiau pateikti Latvijos pavyzdį, e, kuri pasinaudojo Tarptautinio valiutos fondo e, lėšomis spręsdama jaunimo problemas yra pasakymas, kad e, išvykstantis jaunimas balsuoja kojomis, bet mes turime jaunimo garantijų sistemą panaudoti ne tik mobilumui užtikrinti, bet ir padėti toms valstybėms, iš kurių bėga jauni žmonės, padėti išlaikyti savo jaunus žmonės. O dabar suteiksiu žodį uh, E, pranešėjai, e, skiriu jai dvi minutės, o po to suteiksiu e, irgi šiek tiek laiko visiems mūsų svečiams. Taigi, ponė Skrisdlevska. Ačiū pirmininkė. Kaip prieš mane kalbėjusio ir aš norėčiau padėkoti svečiams už labai įdomias kalbas. Jie mums e, papasakojo, kokia dabar jaunimo nedarbo situacija. Akivaizdu, kad reikia atlikti daug darbo, tačiau turime nepamiršti, kad užimtumo politika yra valstybių narių rankose. Jos čia atlieka svarbiausią vaidmenį. Kalbant apie tai, ką galima pasiūlyti jaunimui Mums um, išsamei pristatytas Suomijos modelis puikus pavyzdys. Kitos valstybės narės galėtų juo pasinaudoti, perimti tą praktiką. Taip pat norėčiau paminėti tai, ką sakė profesorius Gornekas. Jis akcentavo kokybę jaunimo švietimo kokybę kaip tas jaunimas yra pasirengęs žengti į darbo rinką. Vis dėlto ne, nuo nedarbo šiandien kenčia ne tik jaunimas, bet ir vyresni žmonės, vyresni negu 50 metų, jaunos motinos. Tai klausimas toks, kaip būtų geriausiai parengti žmonės darbo rinkai po krizės. Tai svarbu, kokių darbų reikės profesijų reikės ateityje, kad e, jaunimas žinotų, kaip rinktis savo karjerą, e, kaip e, patekti į darbo rinką, kaip kovoti dėl tinkamos darbo vietos, o ne užsijimti begaliniam paieškom darbų, kurių galbūt jiems net nereikia. Ponui Maskerinė norėčiau e, pasakyti, jog e, susipažinau su jūsų e, pranešimu ir čia yra pasakyta, kad tam, kad būtų įtraukti jauni žmonės, reikia praktinio požiūrio, jeigu norim traukti juos į darbo rinką. Kaip jūsų nuomonė tai būtų galima padaryti, kaip galima visus įtraukti į darbo rinką? Dėkoju, dėkoju ir vertėjam, jie ja, sutiko dar padirbti 10 minučių ilgiau. O dabar dėkoju visiems kalbėtojam ir skiriu kiekvienam po 3 minutės, kad jie atsakytų į pateiktus klausimus. Ir pirmiausia, tada pradedame nuo Krakovos universiteto profesoriaus pono Jaroslavo Gornieko. Prašom, 3 minutės. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. E, do mnie były adresowane w zasadzie dwa pytania. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, man buvo pateikti du klausimai. Pirmasis e, ponė, e, ponios Blinkevičiūtės iš Lietuvos. Tai yra, ar mes galime nuspėti, kokių profesijų jaunų žmonės turime renkti ko gero nuspėjimo galimybės yra ribotos, nes mes nežinome, kokiomis inovacijomis mm, remdamasi ekonomika auks. Taip pat buvo klausima apie reikalingą išsilavinimą. Tai būtų apskritai ir bendri įgūdžiai, ir darbo organizavimo įgūdžiai ir darbas su naujomis technologijomis. Šie įgūdžiai yra visuomet reikalingi. Turime darbdavių atliktas studijas. Darbdaviai dažnai sako, kad reikia ne tų labai konkrečių specifinių profesinių žinių, kiek tokių bendrų įgūdžių galėti dirbti su projektais, galėti dirbti komandoje Taigi reikia šiek tiek koreguoti, keisti mokymo pobūdį ir atitinkamai investuoti į mokytojus, kad jie galėtų e, tų įgūdžių mokyti jaunus žmonės. Švietimo sistemoje inovacijų reikia lygiai tiek pat, kiek ir ekonomikoje. Rinkos poreikiai krizės atveju Ir ką galėčiau pasakyti apie kitas darbingo amžiaus žmonių grupės, ne tik apie jaunimą. Manau, jau atsakiau iš dalies tą klausimą. Mes manome, kad veiksmai kovojant su nedarbu turi būti tiesioginiai. Dabar Lenkijoje visai nemažai žmonių, jaunų žmonių ieško darbo ir norėtume, kad jie gautų gerus darbus ir būtų ir drąsiai žvelgtų į ateitį. Dėra, dėja taip nėra. Lenkijos patirtis rodo štai ką. investicijos nacionalinių lygmenių, taip pat Europos socialinio fondo lėšos gali būti sėkmingai naudojamos, gerinant prieigą prie švietimo, mokymo, ypač kai žmonės atsiduria sunkioje situacijoje. Bedarbių mokymo poveikis yra apčiuopiamas, nes mokyti asmenys, kurie gali keisti kvalifikaciją ar gauti papildomus kursus, lengviau randa darbą darbo rinkoje. Dėkui, toliau ponas Müller Wolfgang. Äh, Ačiū, ponė pirmininkė. Nuomonė, kad uh, reikėtų vertinti judumą, kuris pagėdautinas Europos Sąjungoje skirtingai, nes sąlygos yra skirtingos man nėra visai priimtina, nes iš tiesų judumas gali būti ir individualus pasirinkimas ir ne. Gi labai daug kas priklauso nuo asmeninės padėties, kita vertus nemažiau priklauso ir nuo egzistuojančių galimybių. Mes ir Vokietijoje kalbame apie emigraciją dėl padėties darbo rinkoje ir struktūros. Atrodytų, kad pas mus darbo rinkos struktūra ir apskritai padėtis joje neturėtų labai stipriai versti mokiečių emigruoti, bet taip yra. Jie išvyksta iš šalies, tačiau kita vertus atvyksta iš kitų šalių. Taip yra pereinamasis laikotarpis praktiškai. bet e, nemanau, kad reikėtų suabsoliutinti judumo naudą. Kita vertus, joks pareinamasis laikotarpis nepadės, jeigu išvyks daugiau negu atvyks žmonių. Arba procesas bus tik atvykimas, vienpusės. Mes bandome reguliuoti tą situaciją, kai kas mums pavyksta, bet yra dar vienas dalykas, kuris buvo iškeltas ir tai yra reikalavimai pačiai jaunimo garantijų sistemai. Mano galva, būtų du tokie reikalavimai. Pirmiausia, jaunus žmonės reikia įtikinti. Jauni žmonės turi norėti užsiregistruoti, nes kitaip jie pasimes bendroje žmonių minioje ir niekas apie juos nieko nežinos. Juk vykdomi įvairūs tyrimai. O tam, kad mes padėtume jiems surasti darbą, reikia žinoti, kad yra Jonukas Marytė Petriukas, kurie neturi darbo. Reiškia, jie turi centruose užsiregistruoti, kad mes galėtume juos identifikuoti, nes kitaip jų lūkesčiai niekada nepasiteisins. Kitas dalykas reikalinga jiems siūlyti darbus. O štai čia kur kas sunkesnė padėtis, ypač tam tikrose valstybėse narėse, kuriuose trūksta darbo vietų. Aišku, jeigu nėra darbo rinkoje laisvų darbų, tai ką tada daryti? Sukurti viešuosius darbus, už kuriuos būti, būtų mokami pinigai? Aš manau, kad e, struktūra darbų pagrindo turėtų ko gero sudaryti mikro įmonės, o ne mažos ir vidutinės įmonės. Reikia va šito momento nepamiršti. Ponas Maskariniai. Ačiū, pane pirmininkė. Na, mes ataskaitose rašome, kad reikalinga susijęti individualias šeimos charakteristikas su atskiromis situacijomis. Ir tie, kurie sugeba tą sąsąją aptikti, turi daugiau šansų įsilieti darbo rinką. Nebejotinai, kad kai kalbame apie jaunimo nedarbą ir tokių žmonių įdarbinimą, ko gero geriausias yra individualus požiūris. Tai yra specialiai kiekvieno asmens poreikiams pritaikytas požiūris ir metodas. Taip pat svarbus tokiam nedirbančiam jaunuoliui ar merginai siūlyti sprendimą, atsižvelgiant į jų konkrečią padėtį. Galbūt jūs siūlote darbą, kurį atlikti žmogus neturi kvalifikacijos pakankamos. Dar vienas aspektas. Kuo ilgiau žmogus nedirba, tuo vangiau jis ieško darbo. Ir tai beje pasakytina ypač apie jaunus žmonės. Kitas dalykas. Jaunimo garantijų sistemos per dieną neįgyvendinsime. Sunku bus ją įgyvendinti vienodai visose šalyse. Svarbus dalykas, kad šios garantijų sistemos įgyvendinimas vyktų labai tvarkingai laipsniškai, nes idealaus įgyvendinimo scenarijos ar varianto nėra. Kitas dalykas - profesinis mokymas. Mes greitai paskelbsime vieną tyrimą, kuris rodo, kad kai kuriuose valstybėse narėse net 50 procentų aukštai mokslą baigusiųjų negali įsidarbyti rinkoje. Nors e, tose šalise atrodytų dėl e, tam tikros specifikos, tai turėtų būti netaip jau sunku padaryti. Turiu galvoje <clears throat> kai kurias vidurio Europos šalis. Taigi, ką galime padaryti? Reikia stiprinti profesinį orientavimą orientavimą į tretinę mokymo pakopą. Nes neteisingai pasirinkus studijas reiškia, kad buvo neteisingai, ne, nepagristai lūkesčiai ir tie lūkesčiai sužlugs, kai tik asmo bandys įsidarbinti darbo rinkoje. Dėkoju. Toliau mūsų Suomijos svečias, prašom. Uh, you, Ačiū pirmininkė. Buvo daug klausimų apie uh, Suomijos modelį, visus negalėsiu atsakyti. Um, paminėsiu jaunimo garantijų uh, svetainę. Suomija skaidrėje nurodytas adresas, svetainėje yra medžiagos anglų kalba, yra tam tikrų ataskaitų, yra pristatymas Suomijos modelio skirto jaunimu. Jeigu jums reikia daugiau informacijos, tai um, rasite visą tai toje svetainėje. Tačiau kai kuriuos bendresnius klausimus pamėginsiu atsakyti. Vienas klausimų buvo toks ko reikia, kad jaunimo garantijų sistema veiktų ir patenkintų jaunimo poreikius. Paminėsiu tris dalykus. Reikia veikiančių darbinimo tarnybų vietos lygmenių darbo biržų, kurios turėtų išteklius tam praktiniam konkrečiam asmeniui darbui e, atlikti. Toliau Svarbu, kad švietimo sistema užtikrintų pakankamai kokybišką e, profesinį e, rengimą ir e, reikia, kad tai atitiktų darbo rinkos poreikius. Ir trečia, tai reikia, kad darbdaviai būtų pasirengę siūlyti laisvas darbo vietas jaunimui. Tai svarbu. Pats pirmasis klausimas užduotas buvo apie struktūrinius pokyčius. Uh, kad e, smulkios vidutinės įmonės galėtų darbinti daugiau jaunimo, kaip sukurti tas paskatas. Tai labai platu. Reikėtų daug politikos skripčių reformų valstybėse narėse tam. Viena, tai aišku, tai, kad smulkus vidutinis verslas turi turėti finansinės paskatas darbinti jaunimą. Tai gali būti e, darbo užmokesčio subsidijos, mokestinės lengvatos. Taip pat reikėtų peržiūrėti darbo įstatymus. Tai jautrus klausimas, bet tai gali būti e, kliūtis darbinti jaunimą smulkiam vidutiniam verslėmis. Mums reikėtų, kad darbo įstatymai būtų saugus, bet lankstus, e, kad būtų galima daugiau darbinti jaunimo. Ir aišku, atlyginimai svarbus darbo rinkoje ir turiu pripažinti, kad tai yra labai jautrus klausimas ir turbūt čia išvadų nebūtų galima daryti. Jei dar turiu laiko, tai norėčiau atsakyti į klausimą, svarbų klausimą, kaip pasiekti tuos žmonės, jaun, tą jaunimą, kuris yra atskirtyje. Aš e, paminėjau e, būtent tam skirtą modelį e, Suomijoje. Jis bus plečiamas ir socialiniai darbuotojai. Tai eina pas tuos jaunus žmonės atskirtyje ir siekia juos nukreipti į švietimą, į atitinkamas e, tarnybas. E, tai darome vietos e, lygmenių, siekiame suteikti praktinį darbą jaunimui, kad, kad jie ateityje galėtų užsitikrinti darbo vietą. Ir trečia, kalbant apie jaunimą atskirtie, tai e, svarbu, kad visi dalyvaujantis e, jaunimo garantijų sistemoje keistųsi informaciją, tai ir savivaldybės, ir kitos e, institucijos, kad būtų aišku, kokiem jaunuoliam kyla, kyla atskirties rizika. Reikia rasti būdų keistis informacijai tarp dalyvaujančių šalių. Pavyzdžiui, jaunuoliai baigia e, bazinį išsilavinimą, bet toliau nenueina į kitą lygmenį. Turim turėti informaciją apie tokį jaunimą. Bet, kaip sakiau, svetainėje daugiau informacijos apie tai yra. Labai ačiū. Visi klausimai pateikti atsakymai tikrai rodo, kad jaunimo nedarbo problema yra sudėtinga ir visada reikia galvoti, kas ką turi padaryti ir koks mūsų vaidmuo. Aišku, mes renkamės tokį bendrinį požiūrį, o tai reiškia, kad reikia spręsti ne tik tai problemas politinių lygių, bet reikia jų sprendimus susijęti su darbo rinka ir su švietimo sistema. Ką tai reiškia? Pirmiausia, mokymo procesas turi būti labai kokybiškas, kad būtų įgyjamos kompetencijos ir įgūdžiai, kurie galbūt šiuo konkrečiu momentu dar nėra naudingi šimtų procentų, bet kurie bus tikrai naudingi vėliau. Turiu galvoje beje tokius kaip socialinio bendravimo įgūdžiai, viešo kalbėjimo įgūdžiai ir panašiai, kalbų mokymas, visa tai sudaro kokybinio mokymo aspektus. Bet to, jaunas žmogus, jam reikia padėti susigaudyti, ko jis pats nori. Todėl pirma, pirmas žingsnis būtų E, profesinis orientavimas. Ir čia, aš manau, jaunimo organizacijos a, e, di, turėtų veikti aktyviau. Dar iki įsidarbinant visada būna tam tikras pereinamasis laikotarpis, kurio metu žmogus apsisprendžia jam judėti ar ne. Bet teisė judėti turi būti siejama su informacija apie to judumo pasakmes. Pavyzdžiui, jeigu vykstama į kitas šalis, tai reikia žinoti, kokios ten yra socialinės garantijos, gyvenimo sąlygos ir panašiai, jau nekalbant apie teisinius dalykus, kaip, pavyzdžiui, reikalavimus turėti vizą. Taigi reikalinga iš kitos pusės pagalvoti ir apie galimą teisinį reglamentavimą tam tikrų dalykų, bet nebūtinai reglamentuoti tik tai, kas reikalinga. Ir taryba, ir Europos parlamentas e, svarstydamas jaunimo garantijų e, sistemą turėtų vadovautis tokiu holistiniu požiūriu, nes vienos priemonės niekada nepakaks. Dar vienas dalykas, kuris buvo teisingai pastebėtas ponės esėje, yra štai kas, kuo turėtų remtis sistema. Finansavimas, atsakomybės prisėmimas ir dalyvavimas. Finansavimas, nes mes kūrėme sistemą. Įsipareigojimas ir atsakomybė. Valstybė turi, valdžia turi prisimti atsakomybę ir už tos sistemos veikimą, ir už jos finansavimą. Nebejotinai, kad ši sistema taip pat turi paskatinti verslumo įgūdžių įgyjimą ir mokymasi, nes žmogus turi suprasti, mes turim jam padėti atsikra atsikratyti nedarbo stigmos. Tik padėdami įgyti reikalingą kvalifikaciją, kuri leis gauti kvalifikaciją atitinkantį darbą. Šioje srityje taip pat reikalinga pagalba ir mano galva štai šitie dalykai yra patys svarbiausi. Ir paskutinė pastaba. Praėjusiais metais mes kalbėjome apie aktyvų senėjimą. Nepamirškite, kad dažnai manoma, jog jaunimo įsileimas į darbo rinką reiškia vietų, darbo vietų praradimą vyresnio amžiaus žmonėms, bet tikrai nebūtinai taip yra. Vyresnio amžiaus žmonės nebūtinai turi tų įgūdžių ir kompetencijų, kokių reikalauja darbo rinka, bet juos turi jauni žmonės. Dėkoju, dėkoju, kad neviršijote kalbėjimo laiko pranešimo projektą kurį parengė mūsų kolegė ponės Krislevska. Nagrinėsime 22-23 balandžio. Ponė Andželinį ir kitiem noriu pasakyti, kad tie dokumentai, kurie dar šiandien nebuvo išdalinti jum per šį posėdį, rytoj bus mūsų tinklapyje. Dėkoju kalbėtojams ir Tęsime mūsų posėdžio darbą. Trečią valandą pirmininkaus Tomas Mann, vicepirmininkas. O taip pat kviečiu visus išgelti e, taurę gėrimo prie salės durų, paminėti puikų bendradarbiavimą su Oana, kuri ilgą laiką dirbo mūsų komitete. Dėkui.